Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Noriu atsiprašyti, kad vėluojame pradėti posėdį, bet galiausiai galime jau užsiimti darbų. Ir pirmiausiai šeštasis bendros darbo atvarkės klausimas. Jūs žinote, kad tai yra penktasis jau penktą kartą nagrinėjimas klausimas susijęs su deleguotojų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimu, nes komiteto lygių reikia pasižiūrėti, kokios Europos komisijos ar priežiūros institucijų priemonės itin aktualios yra mūsų komiteto požiūrio kad galėtų komitetas vykdyti tinkamai savo priežiūros funkciją. Ir šiandieną mes didžiausią dėmesį skirsime MIFID 2 direktyvai ir centrinio depozitorimo vertybinių popierių reguliavimo direktyvai. Taigi mes a, turime 90 minučių, pusantros valandos, per kurias aptarsime šį klausimą. Ir labai norėčiau šiltai pasveikinti Europos vertybinių popierių rinkų institucijos ESMOS vadovę, kuriai taip pat ir komisijos atstovus. Ir iš karto noriu jų paprašyti trumpai pristatyti pačius svarbiausius dalykus, kurie šiuo metu svarstomi komisijoje pagal deleguotojų teisės aktų procedūrą sąsajoje su MIFID 2 direktyva ir tikiuosi, kad mes šiandieną neblogai padiskutuosime, nors aišku, daug laiko neturime ir išsamios diskusijos vargu ar galima tikėtis. Bet tikiuosi, kad svarbiausius klausimus jūs paaiškinsite. Taigi, dar kartą sveikinu jūs atvykus pas mus ir perdodu jums žodę. Ačiū, ačiū Roberto už pristatymą, ponios ir ponai. Man tikrai labai malonu pristatyti, ką daro ESMA MIFID direktyvos atveju. Ir kaip jūs sakėte, klausimas labai sudėtingas, o man suteikta 10 minučių šią temą pasisakyti. Todėl pirmiausiai noriu dėl MIFID 2 pasakyti porą žodžių. Tai yra antro lygio ko gero pats svarbiausias dokumentas, kurį nuo 11 metų rengia ESMA. Ir jūs žinote, kad mes turime užtikrinti, kad bus vykdomos labai plačios viešosios konsultacijos ir kad bus išklausyta visų susijusių subjektų nuomonė. Pirmiausia, noriu pasakyti keletą žodžių apie tris svarbiausius dalykus, kurie tuo tarpu susilaukia didžiausio dėmesio. Tai yra, mikros, tai yra ne turtinių sandorių skaidrumas, ne akcinių sandorių skaidrumas. ESMA analizuoja įvairiausius duomenis, kurie turi užtikrinti skaidrumą dėl dviejų priežasčių. nes a, reikalinga surinkti visus duomenis. Ir vienas iš elementų, kuris labiausiai rūpi, tai yra verti, e, obligacijų skaidrumas, kadangi skaidrumas nebejotinai yra susijęs su likvidumu ir e, obligacijų rinka Mes turime nepamiršti, kad obligacijų sandorių, keitimosi obligacijomis sandorių skaičius yra netiek jau ir didelis. Svarbiausia, sandoriai vyksta tarp obligacijų išleidėjo ir jų pirkėjo. Ir abi pusės turi užtikrinti sandorio skaidrumo. Tam reikės padaryti kai kuriuos pakeitimus. Dabar e, dėl biržos e, prekių išvestinių priemonių. Šiuo atveju reikia galvoti apie labai plačią poziciją rinkoje. Ir esma šiuo atveju turi nustatyti metodologiją, kuri užtikrintų ne tik pusiausvyrą rinkose iš vienos pusės, bet ir galimybę lankščiai sudalyti naujus, um, naujus e, sandorius biržos iš prekių išvestinių priemonių rinkose. Nebejotinai, kad e, tokios priemonės yra susijusios su spekulacija, bet MIFID 2 e, leidžia spekulaciją tomis priemonėmis. Atitinkamai tie standartai bei ribos, kurias esma nustatys, bus nustatomi atsižvelgiant į suinteresuotojų asmenų pozicijas. Prekių išvestinės priemonės ir sandoriai, kurie yra sudaromi, nėra paprastai tiesiogiai susiję su rizikos ribojimo operacijomis. Toliau kitas dalykas rinkos struktūra ir mes teikiame du pasiūlymus. Pirmiausia, tai lentelė, kurioje nurodytos priemonės ir rinkos prievolės. Kadangi pats procesas yra prasidėjęs pakankamai anksti, Ir svarbiausias dalykas, kiek dažnai yra sudaromi sandoriai ir kiek efektyviai yra um, padengiamos skolos rinkose. Uh, konkurencija tarp um, prekiaujančių taškų turi egzistuoti, tinkamai reikia apibriežti santyki tarp tik ir akcininkų ir likvidumas bei kaina turi atspindėti abiejų pusių interesus. Mes esame įsitikinę, kad tokiais principais reikia vadovautis toliau tobulinant MIFID 2 pasiūlymą. Dabar dėl uh, rinkos prievolių. Tai šiuo atveju labai svarbu nustatyti tinkamą sistemą, kuri leistų pagal algoritmus nustatyti atitinkamas prievolės įmonėms, bet tokias priemonės, kurias tos įmonės būtų pajėgios vykdyti. Ir reikia atsižvelgti pirmojo lygio priemonės. Todėl priemonės negali būti prievartos būdu diegiamos, nors jos turi tenkinti veiklos sąlygas. Ir taip pat dar noriu paminėti keletą tokių procedūrinių dalykų, kurie irgi yra aktualūs. Aš jau komit, jūsų komitete sakiau, kad reikalinga vadovautis maksimalaus suderinamumo principu ir kad yra viena bendra ES lygio priežiūros institucija. Bet tokiu atveju reguliuojanti priežiūros institucija turi labai um, budri išlikti, kad galėtų tinkamai vykdyti savo prievolės. Tačiau nei esma, nei, nei vyriausybės neturi galimybių užtikrinti tokį um, darbą priežiūros institucijų. Todėl įsigaliojus MIFIDU direktyvai esma ir toliau bandys ieškoti tų sistemų, kurios leis pataisyti arba ištaisyti netinkamus dalykus per trumpą laiką. Ir dar noriu pabaigai pasakyti, kad reguliavimo pirmas ir antras lygiai pareikalaus atitinkamos infrastruktūros, nepakaks vien tik priežiūros institucijų. Sistema pradės veikti 16 metais ir reikės parengti informacinių technologijų sistemas, platformas, um, pavyzdinius dokumentus ir taip toliau. Tai reiškia, kad privačiam sektoriui reiks gerokai padirbėti, kad visos sistemos pradėtų veikti laiku. Ir dar noriu keletą žodžių pasakyti apie investuotojų apsaugą. MIFID direktyva numato pagalba tiems, kurie veiks skatinami klientų interesų ir bandys juos apsaugoti. Ir atitinkamos taisyklės nustato santykių, e, reglamentuos santykius su įvairaus lygio subjektais Praėjusių metų gruodžio 19 dieną mes komisijai nusintėme savo rekomendacijas ir mes siūlome komisijai patvirtinti keletą priemonių, kurios leis apsaugoti ES investuojančių subjektų interesus, o tai yra būtina, kaip parodė krizė. Ir um, mūsų tuo tarpu um, rinkos veikla nėra dar tokia, kad uh, gerai būtų apsaugomi investuotojai ir tuo pačiu užtikrinamos tinkamas paslaugų lygis. Priemonės, kurias siūlome, yra labai plačios, nuo valdysenos iki uh, įsipareigojimų, kuriuos turėtų prisimti verslo subjektai nebejotinai vienas iš tų reikalavimų tai pateikti įsame informaciją savo klientams, geriau įvertinti rekomenduojamus produktus ir taip pat sukurti sistemą, kuri leistų tinkamai įgyvendinti priemonas apsaugoti turtą ir tinkamai spręsti ginčius su klientais. Techninės rekomendacijos, kurias pateikėme komisijoje, yra išvada labai plačių ir išsamių konsultacijų. Todėl jos atspindi įvairių suinteresuotųjų subjektų interesus, įskaitant finansų institucijų ir investuotojų. Tuo pačiu metu mes rengiame ir techninius standartus ir rengiame gairias, kurias turime parengti pagal MIFID 2 direktyvą dėl personalo dėl tarpvalstybinių pardavimų ir taip pat bendrų valdymo institucijų. Ir paskutinės mano pastabos yra tai, kad investu... norėčiau investuotojų apsaugos kontekste pažymėti, kad MIFID 2 direktyva bus labai svarbus žingsnis tengiantis apsaugoti investuotojų interesus. Tačiau tam, kad nepriklausomai nuo įsigijimo produkto visada būtų įmanoma pasinaudoti arbitražu ir įvairia pusėmis taisyklėmis. PIF reglamento prieimimas taip pat buvo labai svarbus dalykas. Ačiū ir mielai atsakysiu jūsų klausimą. Thank you very much to the ESMA chair. Ačiū. Dėkojame ESMOS vadovui. Norėčiau pasisveikinti ir su komisijos atstovais ir suteikti žodį Marijai Terezai Fabregas. Ačiū pirmininkė. Po ESMA vadovo Majo prezentacijos komisijos vardu kalbėdama norėčiau pabrėžti, kad mes šiuo metu plėtojame deleguotusius teisės aktus, remdamiesi e, techniniais patarimais, kuriuos mums ESMA pateikė praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Dirbame konkrečiose sritise ir e, konsultuojamės su nacionaliniais ekspertais Europos vertybinių popierių e, komitete ir taip pat įvertiname ir šešėlinių pranešėjų bei pranešėjo komitete pasiūlymus. Svarstame svarbės apibrieštis E, aukšto dažnio prekybos apibriešti, taip pat biržos prekių išvestinių priemonių apibriešti, apibriešti e, taip pat e, užsienio e, valiutų išvestinės priemonės. E, taip pat svarstame, ką reiškia e, teikti duomenis e, protingai pagristų pagrindų ir taip pat plėtojame e, reikalavimus dėl mažų ir vidutinių e, įmonių rinkų augimo. Ir kalbant apie MIFID ir investuotojų apsaugą, e, dar vienas svarbis sritis tai yra paskatų klausimas. Esmas vadovas kalbėjo apie tai ir čia reikia toliau e, tobulinti kokybės didinimo apibrišti, taip pat patikslinti e, investicijų tyrimų koncepciją ir e, apibriežti, kuomet investiciniai tyrimai nėra laikomi paskata skatinimo priemonę. Ir kalbėdama apie tai noriu pabrėžti, kad mes dar dirbame šiais klausimais, dar nėra parengta galutinė nuomonė visais šiais klausimais. Ir būtent todėl tokie susitikimai kaip šiandienos susitikimas čia mums yra labai svarbus e, renkant, surenkant visas nuomonės. Deleguoti teisės aktai e, ir techniniai standartai, kurie parengti ESMOS dokumentuose e, įgyvendina pirmojo ligmens tikslus, e, kuriuos iškėlė e, įstatymus teikiančios, įstatymus priimančios institucijos, siekdamos įgyvendinti MIFI direktyvos tikslus. Tai yra, kad techniniai standartai uh, užtikrintų reikalingą aiškumą bei teisinį aiškumą rinkos dalyviams ir reguliavimo institucijoms, kad šios galėtų užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą. Šį darbą reikia vertinti, atžvelgiant į platesnius politinius tikslus, tai yra užtikrinti darbo vietų augimą, darbo, augimą ir darbo vietų kūrimą. ir to reikia siekti atitinkamai pritaikant antrojo ligmens priemonės. Mes manome, kad jei užtikrinsime, kad rinkos veiktų veiksmingiau, būtų atsparesnės, jeigu atkursime investuotojų pasitikėjimą, užtikrinsime, kad veikėjai e, operuotų tinkamai, užtikrinsime darbo vietų kūrimą. Taigi, mes norime deleguotusius teisės aktus paskelbti oficialiajame leidinė kitų metų pradžioje, kad rinkos dalyviams ir reguliuotojams paliktume laiko priderinti savo sistemas ir pasirenkti e, duoti leidimus, kuriuos bu, juos privalės išteikti, nes MIFID teikti, nes MIFI direktyvos apreptis išplėsta. Ir mes darome viską, kad e, įgyvendintume mums iškeltus reikalavimus. Taip pat kalbant apie reguliavimo ir techninius standartus, pagal galiojančius teisės aktus, esma turėtų juos parengti iki Liepos mėnesio. Ir tuomet mes taip pat turėsime, galėsime paskelbti visus deleguotusius teisės aktus ir techninius standartus 2016 pradžioje ir paskelbti juos oficialiajame leidinėje. Taigi aš tikiuosi, kad šiandien komitete įvyks konstruktyvus dialogas ir kad mes toliau tęsime dvišalės diskusijas. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausysime narių. Visų pirma, pranešėjas Markus, prašau. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst Ačiū pirmininkė. Kolegos, visų pirma, noriu padėkoti Jums e, dėl e, šitos temos, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo per šitą e, kadenciją ties šio dokumentu. Ir mes su komisija visą laiką susitinkame dėl šitų klausimų tam, kad išvengtume nesusipratimų ir E, žinome, kad galiausiai parlamentas į kai kurios dalykus žiūri kitaip e, negu kiti, todėl mums ir reikia susitikti e, tame trejate, taip kaip ir suplanavome šiandieną. Aš sveikinu jūs visus čia susirinkus, nes šita tema yra labai sudėtinga ir mes galėtume trumpai pasikeisti savo nuomonėmis, kad galėtume dirbti su šita tema. Norėtume nurodyti, kad kaip jau kuriant šios teisės aktus stengiamės rasti E, įvairia, įvairus, įvairias sąsajas tarp deleguotų teisės aktų ir įvairių standartų juos įgyvendinti. Ir e, pranešėjai neblogai tai e, visai neblogai pavyko. Kalbant apie pirmąjį lygmenį, tai yra įstatymų lygybos lygmenį, mes turime įspręsti ši, įvairius klausimus. Ir E, taip pat procedūros e, lygmenių mes turime įdėkti tai, ką nori e, įdėkti įstatymdavys, kurdamas tuos įstatymus. Mes kalbame apie tai, ar mes šitame sudėtingame teisinėme akte įgyvendinsime tai, ką parlamentas mano esant jo teise ir kad tai nebūtų prarasta. E, mes norime lankstaus prisiderinimo mechanizmo. Aš e, e, girdėjau tai, ką sakė Esma. Mes siekiame įgyvendinti bendras, bendro pobūdžio direktyvas ir aš pakalbėsiu apie tas nuostatas tose direktyvose, kur mes nedalyvaujame. Ir mes norėtume ten dalyvauti ir todėl mes prašome, kad E, kartu bendradarbiaujant e, su visais, kartu e, nuspręstume dėl bendrų nuostatų. Tai yra mano bendro pobūdžio pastebėjimai, o dabar apie konkretesnius dalykus. Be abejo, mes kalbame apie vartotojų teises, tai yra labai svarbi tema ir visą laiką apie tai yra daug diskutuojama. Taip pat porą žodžių norėčiau pakalbėti apie pa, atsargų, atsargų a, m, diskusijas. A, mes turėtume a, pripažinti, kad turime labai skirtingas nacionalinės teisinės sistemas ir kalbėdami su parlamentu mes minėjome, jog skirtingos valstybės narės turi priderinti savo skirtingas nacionalinės sistemas. Mes taip pat turime ir atidėjimų E, įsipareigojimus ir turime pagerinti finansinių paslaugų kokybę. Tai yra politiniai sprendimai, kuriuos reikia e, priimti ir e, esma ir komisija į tai labai rimtai žiūri. Taip pat mes turime vadovautis kokybės pagerinimo kriterijais ir tai turi būti daroma kiekvienu atskiro atveju. Aš noriu pacituoti tai, ką sakote, case by case basis. Ir Ir, ir m, mm, taip pat matau problemas tame, kad mes turime užtikrinti proporcingus skatinimo lygmenius. Ir tai yra mūsų tikslas ir aš labai prašau, kad į tai būtų atsižvelgta. Dabar esmos pasiūlymas de, de, de, specifikuoti direktyvų detalės ir taip pat remtis mūsų patikrinimo procedūra. Tai galima susijęti su MISID 2. Man svarbu, kad į tai būtų atsižvelgtama. Toliau dabar apie bendrąją rinką rinka turi būti padaryta efektyvesnė, saugesnė ir skaidresnė, tačiau tai reikia padaryti kartu su mažomis įmonėmis. E, nauja augančioje rinkoje mes čia įvedame naują kategoriją, kuri galėtų e, išspręsti šitas e, problemas. Ir tai be abejo atitinka ir kapitalo rinkos sąjungos kla, e, tikslus. Jūs apie tai jau kalbėjote. Man susidaro įspūdis, kad ESMA padaro, e, padarė pasiūlymus, kurie padėtų pasiekti šitos e, tikslus ir komisija. E, tą patį, e, tam, tam tikslui pritarė ir turi įdėkti taip pat deleguotusius teisės aktus. Dabar e, Dabar dėl NTF. E, manau, kad mes turime užtikrinti bent jau minimalų harmonizavimą ir taip užtikrinti, sustiprinti likvidumo efektą. Ir nu, taip pat turime didelį uh, E, pavojų, kad jeigu mums nepavyks e, padaryti, pasiekti savo tikslų, visos pastangos nueis niekais. E, dabar dėl akcijų tyrimo. Manau, kad akcijų, be akcijų tyrimo rinkai daromas poveikis e, gali būti neigiamas ir tai neigiamai paveiks smulkų ir vidutinį verslą. Tai reiškia, kad akcijų e, tyrimas gali būti leidžiamas tik tais tuo atveju, jeigu e, būtų atskiriamos sąskaitos. Mhm. Ir taip pat turiu keletą praktinių klausimų. Ar iš anksto gali būti numatyta, kaip ar, ar akcijų tyrimas reikalingas ir reikia tam parinkti atitinkamą dokumentą, tam, kad galima būtų priimti įmonėms investicijų sprendimus. E, taip pat mes E, turėtume pagalvoti apie tai, ką mes politiniu aspektu norime pasiekti e, su e, šio akcijų tyrimu. Galbūt turime užkirsti kelią tam, kad nebūtų apsunkintas prieimas prie kapitalo rinkų. Mes norime kaip tik palengvinti tą prieimimą. Dabar dėl atidėjimų įsipareigojimų. Techninėme patarime esmą. Es, pasakė, e, nustatė tuos pačius atidėjimus įpareigojimus kaip ir preps. E, ir aš susirūpinęs ir noriu paklausti komisijos, ar mes galime užtikrinti, kad ateityje mes e, nenumatysime atskirų net vienas kitam prieštaraujančių atidėjimų įpareigojimų. Ir E, netgi tada e, gali atsirasti didelių kliūčių prie, prieiti prie kapitalo rinkos ar būti net neįmanomas prieimimas. Dabar dėl sisteminio internacionalizavimo ESMA gavo iš mūsų uh, e, užduoti techninėme uh, patarime labai aiškiai pasakyti, koks yra techninis palaipsnis E, e, kaip, kaip palaipsniui turi būti įdėkta e, šita sistema. Ir mes turime užtikrinti, kad būtų vienodos, dar, vienodos sąlygos visiems, kad būtų panašios Europ, Europoje nustatytos bendrosios ribos ir kad galiausiai neatsitiktų taip, jog e, susidarys labai daug sunkumų. Ir mums kyla labai nemažai e, susirūpinimo e, dėl pirmojo lygmens pasiekimų. Tai buvo taip kaip ir blueprintas reglamentui, kurį FTC ir valstybės narės pasėmė ir su kuriuo toliau ėjo į priekį. Tad labai malonu matyti, kad su MISID mes galime parengti tokius blueprintus, kur, kuriuos gali panaudoti kitos jurisdikcijos. Ir manau, kad e, e, amerikiečiai tuo pasinaudojo. Tad esma turi um, pa, panau, apibriežti, kas yra um, aukšto dažnio e, priekybą. E, taigi dabar yra pristatyti ne 2, o 3 e, sprendimai dėl intraday message rates ir taip pat esna nustato ribinės vertes, kurios yra santykinės. Galiu pasakyti, kad santykinės ribinės vertės, man atrodo, probleminis dalykas ir atsakymas į klausimą, ar a, e, aukšto dažnio a, e, priek, priekybos apibrėžimas yra tinkamas ar ne. A, e, tai viskas priklauso nuo a, ribinių verčių. Ir ar šitas apibrėžimas aukšto dažnio priekybo atitinka reglamentą ar ne. Mes turime įvertinti įvairius e, variantus. Ir galiausiai dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo esma, tai yra e, e, žaliavų išvesnės priemonės. Mums reik, klausimas, ar reikia MIFID licenzijų? Atsakymas - ne. Kaip įstatymdavys mes po ilgų diskusijų žinome, kad reikalingos E, išlygos ir klausimas, e, mums reikia apibriežti tam tikras ribas ir 5 procentai atidėto kapitalo ar ir 0,5 procentai e, dar rinkos dalies yra labai maži rodikliai, nes faktiškai tai reiškia, kad mes negalime panaudoti šitos išlygos. Ir kaip jau buvo paminėta, nėra e, pasakyta, pristatyta aiškių priemonių dėl, dėl to, kaip nustatyti šitos rinkos dydį. Ir įsteigus EMEA po trupučiuką E, mes galime gauti patikimus e, skaičius ir, e, kaip jau buvo sakyta, tas procesas yra pasikartojantis ir tai reiškia, kad negalime užtikrinti, negalime tinkamai patikrinti prieigos prie rinkos galimybių. Tačiau e, tai nėra argumentas e, labai mažam lygmeniui ir mes norėjome aiškių detalių dėl e, privalomo lygmens ir mums reiktų žinoti, kam nereikia MIFID licenzijos. Tai tiek norėjau pasakyti, kaip pranešėjas. Ačiū. Thank you, Markus. Ačiū, Markus. kalbėjai netrumpai, bet iš tikrųjų reikėjo aptarti visas tas temas. Nes dokumentas tikrai labai išsamus. Dabar žodis analys dots. Ačiū. Manau, kad mūsų šio ryto diskusijose tampa aišku, kad e, sunku iki galo įvertinti, koks išsamus ir sudėtinis šis pasiūlymas yra ir daugelis čia esančių e, narių puikiai žino, kodėl atsirado MIFI direktyva. Noriu pakart, atstoti jos tikslus, visų pirma, užtikrinti, kad e, finansinių priemonių rinkos Europoje taptų skaidresnės, taip pat, kad būtų sustiprinta investuotojų ir vartotojų apsauga, kurie dalyvauja tose rinkose, atverti tas rinkas didesniai konkurencijai E, atsiverti novatoriškiems siūlymams, taip pat sustiprinti Europos vertybinių popierių ir obligacijų rinką, išvengti praeities klaidų ir padaryti viską taip, kad tai neužėtų papildomos naštos rinkos tų, rink, tų rinkų dalyviams ir taip pat e, prisidėti prie tikslo užtikrinti Europos ekonomikos augimą. Esmos atstovas kalbėjo apie MIFID ir MIFIR direktyvų įgyvendinimą ir minėjo, kad tai yra vieni svarbiausių e, projektų. Aš asmeniškai savo frakcijos vardu kalbėdama norėčiau pasinuoti galimybę ir pasveikinti esmą. E, taip puikiai padirbėjus nagrinėjant šį svarbų dokumentą. Taip pat noriu padėkoti ir komisijai, noriu padėkoti ir vertėjams, sako kalbėtoja. Nes e, tas svarstami klausimai yra labai techninio pobūdžio. Turiu klausimą Markui, jisai kaip pranešimo rengėjui. Jis tikrai darė viską, kad užtikrintų, jog šešėliniai pranešėjai, susitikimai su šešėliniais pranešėjais vyktų uh, reguliariai, taip pat su esmas atstovais kaip ir jau paaiškėjo diskusijose, yra daugybė klausimų, kuriems galėtume skirti dėmesį, todėl savo komentaruose norėčiau apsiriboti svarbiausiais principais, kuriuos, kuriais remsiuosi nagrinėdama šį teisės aktą ir jų yra keletas. Visų pirma, skaidrumas. Manau, kad tai yra pamatinis, svarbiausias MIFID 2 tikslas. Finansinė krizė labai E, aštriai atskleidė, kas vyksta, kuomet nei rinkos dalyviai, e, nei niekas nežino, kas vyksta, kokia prekyba vyksta rinkose. Manau, kad reikia ir išimčių taikant skaidrumo principą, jeigu iškyla grėsmė e, likvidžiai rinkos dalyvio pozicijai. Pavyzdžiui, tačiau manau, kad tos išimtis turėtų būti kad jų skaičius turėtų būti nedidelis. Ir nakrėdėme antrojo ligmens, darbą antrajame ligmenyje norėčiau toliau paraginti esmą ir komisiją siekti daugiau skaidrumo, o ne mažiau. Nemažinti jo. Tai turėtų būti vienas iš kertinių akmenų, tęsiant darbą čia. E, toliau finansinio tarpininko apibrieštis, apie tai jau buvo kalbėta. Mes turime užtikrinti, kad apibrieštis e, nesukurtų e, kažkokių šešėlinės erdvės prekybai, ypač kalbant apie e, dvišalę prekybą, kuomet įmonės rizikuoja nuo savo kapitalu. Taip pat, kalbant apie didelio dažnio prekybą, pakartosiu savo požiūrį, kurį esu pakartojusi jau ne kartą, kitomis progomis. Manau, kad sunku yra pasirinkti <clears throat> e, kažkokį vieną absoliutų apibrėžimą. Egzistuoja kelios apibrėžtis ir manau, kad mums reikia išlaikyti lankstumą čia. Toliau, jau kalbėjome apie e, prekių, produktų rinkas ir manau, kad kai E, kalbame apie, e, kalbant apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria ESMA, prievalė teikti ataskaitas, man atrodo, yra logiška ir prasminga. Ir aš nemanau, kad Europos, Europoje e, įtvirtintas požiūris būtinai turi būti griežtesnis nei JAV. Manau, kad tos išvestinių priemonių rinkos ir, ir žmonės juose perkantis produktus neturėtų veikti kažkokioje e, šešėlinėje teritorijoje. Antras principas, kuriam turime skirti deramą dėmesį, tai investuotojų ir vartotojų apsauga. Manau, kad mes visi kaip parlamento nariai e, žinome, kas vyksta, kuomet pernelik sudėtiniai e, finansiniai produktai yra siūlomi vartotojams ar investuotojams, todėl tikiuosi, kad esma e, vadovas sieks užtikrinti, kad e, sieks užtikrinti vartotojų ir investuotojų interesus tokiais atvejais. Ir noriu pasidžiaugti esmos veikla užtikrinant šią apsaugą bet aš tikiuosi, kad prireikus ir ateityje esma panaudos savo patirtį ir žinias ir kad esmos teikiami e, patarimai ir gairės nebus susilpninti, nes tai turėtų būti pagrindas užtikrinant vartotojų ir investuotojų apsaugą, tokiose, ypač tokiose srityse kaip kokybė, taip pat ir aš visiškai sutinku su Markusu, dėl to, kad reikia iškumo, nors galbūt mes skirtingai suprantame tą iškumą. Bet iš tikrųjų reikia to aiškumo. Toliau kalbant apie tyrimus, manau, kad esmos pastangos parengti kompromisą buvo tikrai visapusiškos, jie įtraukė įvairių e, suinteresuotų organizacijų atstovus ir manau, kad jų pasirinktas požiūris buvo tikrai e, logiškas ir, ir tinkamas ir būtų gaila, jeigu jų konsultacijos būtų susilpnintos. E, kad MISFID 1 ir MISFID 2 pasiektų savo tikslų. E, taip pat reikia kalbėti ir apie tai, kad e, finansinėse rinkose turi atsirasti daugiau konkurencijos. Apie tai kalbama ir svarstant kapitalo rinkų sąjungą ir matome, kad vis daugiau į mažų ir vidutinių įmonių kreipiasi į kapita, kapitalo rinkas ieškodam, ieškodamos finansų konkurencijos skatinimas taip pat e, reiškia, kad e, siekiama galimybės e, prieigos prie rinkoje esančių duomenų už protingą kainą. Ir čia reikia remtis logiško, to, kas yra logiška komercinė kaina samprata. Galbūt čia galima būtų nueiti toliau ir kalbėti apie uh, kaštų, ne tik kainų skaidrumą, kaštų sandaro skaidrumą. E, taip pat svarbus dalykas yra finansinio stabilumo garantija. Džiugu, kad ir esama ir komisijos atstovas apie tai kalbėjo. Es, MIFID 2 buvo parengta po finansinės krizės, kuomet e, finansinis stabilumas buvo e, absoliuti būtinybė. Ir svarstant MIFID direktyvą ir kitus teisės aktų pasiūlymus, kai kas teigia, kad reikia nustoti galvoti apie stabilumą ir jau dabar sutelkti visą dėmesį į augimą. Bet aš sutinku su komisijos pasiūlymai šiuo klausimu. Manau, kad MIFID turėtų skatinti, o ne skatinti tvarą augimą, o ne kurti jam kliūtis, ypač skatinant konkurenciją. Todėl, galia, e, kreipdamas į komisiją esmą, noriu paraginti jas e, nesiremti netinkamą stabilumo ir augimo apibrieštimi atskiriančias dvi sampratas. Ačiū toliau, Keisvenbas. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelginti tai, kad mes neturime daug laiko, nes dar reikia iki pusės vienuolikos apsvarstyti ir kitą klausimą. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kaip struktūrizuota ši diskusija Ir ypač esu patenkinta tuo, kad pranešėjai jau surenkė keletą susitikimų šią temą ir ateityje matyt bus dar suorganizuota tų susitikimų mes tikrai turime gerai suprasti, ką kas reiškia tekste, todėl labai svarbu, kad buvo pateikti paaiškinimai, nes ne visada formuluočių, vartojimų formuluočių paskirtis yra labai aiški. Aš kalbėsiu apie neakcinius reikalus ir duomenų atskleidimo reikalavimus jiems, nes labai uh, ilgai per trejato dėrybas, trialogo metu mes svarstome, kaip visą tai apibriežti, ką reiškia duomenų atskleidimo, skaidrumo reikalavimai, ar jie tinkami ar ne. Ir mes taip pat svarstame, kaip atskirti mažmeninę priekybą nuo didmeninės priekybos. Ar reikia tą padaryti? O gal specialistai turėtų uh, nustatyti atitinkamai pritaikyti reikalavimus atitinkamiems sektoriams. Todėl mes nutarėme e, nepateikti procento tų obligacijų, tų vertybinių popierių, kuriems turėtų būti taikomi reikalavimai. Ir todėl man a, e, nerima kelia du dalykai antrojo lygio, kalibra, a, e, antrojo lygio kapitalo atveju ir bandant jam pritaikyti taisyklės. Aš nemanau, kad dabar mes turime galvoti apie tai, kokį poveikį netinkamas pritaikymas darys galutiniam vartotojui. Svarbiausia, kas reikalinga, tai aiškiai apibriežti likvidžią rinką. Ir nerimauju, kad tai, kas buvo apibriešta antrajų, antrojų lygių, kai, pirmojų lygių, kai mes sakėme, kas yra nelikvidi rinka, ir kaip taikyti duomenų atskleidimo principą, ką daryti, jeigu likvidi rinka tampa nelikvidžia rinka. Tai mes nutarėme, kad turėtų tam, bent jau tam tikras nustatytas rinkos procentas būti likvidus. Ir mes bandome kaip tik skatinti, kad būtų prekiaujama mūsų rinkose toliau ir kad finansinės rinkos nepatirtų daugiau problemų. Bet negali būti mūsų galva pernelyg um, griežti reikalavimai. Todėl mane šiek tiek neramina, kai buvo vykdomas reikalavimų pritaikymas vienu ar kitu lygiu. Ir dar vienas dalykas - duomenų atskleidimas reikia galvoti apie tai, iš kokių šaltinių gauname tuos duomenis, kiek tie duomenis yra objektyvus. Tam, kad galėtume uh, tiksliai nusatyti, bet jeigu yra sudaromas tik uh, tam tikrų vertybinių prie, finansinių priemonių vienas sandoris per dieną ar du, tai ar galima kalbėti apie likvidžią rinką tokiu atveju. Dar vienas dalykas, kad mes visi žinome, kokių problemų sukėlė krizė. Ir e, tikrai labai daug buvo dviejopų ataskaitų teikiama, buvo netinkamai suklasifikuotos tam tikros priemonės ir taip toliau. Todėl aš manau, mes turėtume neapsiriboti vien tik tai tos blogosios situacijos analizą ir apriepti kur kas plačiau, nes rinkų likvidumas nėra kažkokia konstanta likvidumas nuolatos sviruoja, todėl reikia geriau pagalvoti, kaip pritaikyti reikalavimus likvidumui, kokie tai turi būti reikalavimai. Ypač tai aktualu vertybinių popierių ir obligacijų rinkoms. Bet nereikia sukelti revoliucijos. Mes suprantame, kad JAV rinkose um, užtikrintas tik tai 20 didžiausio likvidumo vertybinių popierių sandorių po prekybinių sandorių duomenų skaidrumas. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu mes tą sistemą pritaikysime, tai turėtume, kad retai sudaromi sandoriai nebūtų laikomi likvidžiais sandoriais. Ir reikėtų dar kartą pagalvoti, kaip apibrėšime likvidžią rinką. Apibrėžtis turi būti tokia, kad užtikrintų ilgalaikiškumą. Dabartinis pasiūlymas remiasi labiau išleidėjo principu. Ir turiu pasakyti, kad tai, kad tik tai 10 procentų visų obligacijų apimama, tai mūsų mums tas kaip ir tinka, nes mes negalvojame, kad procentas gali būti labai aukštas, bet svarbiausias dalykas, kuris mums aktualus, yra tinkama uh, situacijos analizė. Taip pat norėčiau paklausti, jeigu turėtume tikslesnius duomenis, jeigu gautume galiausiai tikslesnių duomenų, ar jūs tikrai peržiūrėtumėte sistemą ir tie duomenų atskleidimo, duomenų skaidrumo lygiai, kuriuos jūs nustatote, bus peržiūrėti, ar jūs įvertinsite, kaip tokie skaidrumo reikalavimai veikia investuotojus. Jeigu jūs aptiksite, kad investuotojams daroma žala, ar atšauksite, ar panaikysite vieną ar kitą reikalavimą tam, kad nebūtų vien tik tai jūsų vienašališkai nustatomas kažkokios tai rybos. Ir nepamirškite, kad e, duomenų grupės ir apskritai visi duomenys, kuriais jūs naudojatės, turi būti įvertinami naujai praėjus tam tikram laikui. Ačiū toliau Fabio Dimasi. Aš atstovauju antrajam lygiui ir todėl pagalvojau, kad būtų gal smagu Meksikos, pavyzdžiui, telefonų knygą mintinai išmokti. Nes kalbant šią temą reikia išmokti tokį kiekį terminų ir juos suprasti kad aš apsiribosiu tik tai kai kuriais dalykais. Pirmiausia, išvestinių finansinių priemonių rinka ir metodologija, kurią taiko nacionalinės institucijos nustatydamos pozicijų viršutinės ar apatinės riba. Ir kitas dalykas, prekiautojams priklauso apie 25 procentai rinkoje tiekiamų finansinių priemonių. Dar nepamirškite, kad dalis yra vyriausybių pavaldume, todėl mes galime kalbėti tik tai apie tam tikrą procentą fin, išvesinių finansinių priemonių. Ir galų gale prekiautojas, jeigu jisai apriepia 40 procentų, tai manytume tada jo darbas yra neefektyvus ir reikėtų galvoti apie procento mažinimą. Kitas dalykas dėl, pozic, dėl informacijos teikimo apie pozicijas. Aš manau, kad turėtų būti nustatyta, kiek dalyvių gali būti rinkoje. Ir jeigu mes nustatysime tokį skaičių, tai tada ar reikia teikti duomenis, ar reikia teikti ataskaitą, nes E, informacija turi būti teikiama apie kaip galima daugiau rinkos pozicijų, nes kitaip jokie reikalavimai atskleisti duomenys ar užtikrinti skaidrumą neduos norimo poveikio. Ir 30 procentų riba, aš manau, yra labai aukšta Tuo labiau, kad ES Um, išvestinių finansinių priemonių rinka yra pakankamai fragmentuota palyginti su JAV atitinkama rinka. Ir manyčiau, kad reikėtų galvoti apie 10 procentų, aišku, pasiliekant, um, numatant būtinybę peržiūrėti ribas ateityje. Dabar dėl investuotojų, vartotojų apsaugos ir paskatų. Apie tai jau daug kas pasisakė, todėl aš gal daug nekalbėsiu, bet pasakysiu, kad mano požiūris kiek kitoks, nes aš manau, kad vidutinio dydžio įmonas, bet to nepamirškime, kad kapitalo rinka tai nėra pagrindinis, vienintelis finansavimo šaltinius. Nes aš visgi manau, kad finansinės institucijos užseima savo nuosavų rinkos tyrimų ir jeigu jos apmoka tyrimo paslaugas, tai jos gali tokias paslaugas ir užsakyti. Ir nematau jokių problemų, jeigu galutinio vartotojo, iš galutinio vartotojo bus įmamas tam tikras mokestis, kuris reikalingas um, skaidrumui rinkoje finansuoti, nes pats vartotojas yra suinteresuotas gauti visą informaciją. Nemanau, kad jam bus per brangu mokėti tokį mokesčių, nes kita vertus gali kilti ir interesų konfliktas, gali atsirasti um, šešėlinis finansavimas. Ir galiausiai norėčiau keletą žodžių pasakyti apie dažnus trumpalaiko pobūdžio priekybos sandurius, nes yra dabar trys pasiūlymai. Prekiautojas paprastai per sekundę gauna keturias pranešimus. Yra kita galimybė, kad prekiautojas atsisakytų tų sandorių, kurie viršėje nustatytą koficijantą. Antrasis ir trečiasis variantai, kurie apima pritaikymą ir nuolatinę peržiūrą, yra geras dalykas, nes nebejotinai reikia, kad dabartinė apibrieštis apimtų visus tuos, kurie sudaro dažnus trumpalaikio pobūdžio priekybos sandorius. Pirmiausia, e, iš diskusijos matome ir kai jau minėjo, ką mes darome su MIFID ir MIFIE. Tai labai sudėtinga. Jeigu paskaitytumėte konsultacinius dokumentus ir skirtingus e, pasisakymus tą tema. Kiekvienas, kas sako, kad su, supranta mūsų veiksmų pasiekmes, tai yra e, e, pernelyg pabrėžiama mūsų veikla. E, kaip mes kūrėme finansinių rinkų teisės aktus. Mes į vieną direktyvą su, sujungėme daugybę dalykų, jie yra visi labai sudėtingi ir mes turime sąžiningai tai pripažinti. Mes e, negalime pasakyti, kad mes nepatikimi. Pasaulis tikrai yra sudėtingas ir teisės aktai pasaulio nepa, nesupaprastina. Ir čia demokratija jau pasiekia savo ribas. Ir būtent taip jaučiuosi dirbdama su šituo dokumentu. Ir čia nėra taip todėl, kad žmonės e, čia yra nauji. E, tai yra esminė dalis, ypač kai kalbame apie šitą e, direktyvą ir reglamentą ir su to susijusi darbą. Toliau, dėl. Mes turėsime ir kitą posėdį, tai aš norėčiau dabar susitelkti ties dviem klausimais. Pirmiausia, išvestinių finansinių priemonių rinką ir priekybą. Ir e, kai kurie kolegos jau paminėjo e, keletą faktų, nepakartosiu jų, noriu tik tai pabrėžti, kad šito parlamento patikimumas e, patikimumui kelia, kyla grėsmė, jeigu antro lygmens rezultatas yra, bus toks, kad į tai bus žiūrima kaip į būdą reglamentuoti sritį, kuri iš esmės atveria uh, spragas ir nėra efektyvi. Ir noriu išsaky, išsakysiu tai labai detaliai per kitą posėdį. Yra kelios man rūpesti keliančios rytis ir manau, kad turime užtikrinti, jog šitas režimas būtų efektyvus, nes to tikisi iš mūsų piliečiai. Toliau dėl vartotojų apsaugos mes turime kelias rytis ir pirmiausia matau vieną bendro pobūdžio sritį. Turime pagalvoti, pamastyti apie suinteresuotos menų konsultacijas. Kai kuriais atvejais matėme, kad ankstesnė pirmoji e, esma konsultacija labai aiškiai parodė, jog reikia visada uh, kad e, kokie yra jos ketinimai dėl e, vartotojų teisų apsaugos įpareigojimų. E, tačiau daug girdėjome ir lobistų pasisakymų ir jie susilpnino ankstesnį vartotojų teisų apsaugos pasiūlymą. Taigi mes turime du išteklius, kuriais remdamiesi galime vadovautis antrojo lygmens teisės aktu ir matome, kad e, pardavi, pardavimų pusė e, yra stipresnė, tuo tarpu mažesnė reikalavimai yra iš vartotojų teisų apsaugos. Kai kurios rytis buvo susilpnintos ir paminėsiu keletą iš jų, tai yra kokybės stiprinimo klausimas ir kitas klausimas, ar reikia aiškiai išsakyti, ar jūsų konsultacija yra nepriklausoma ar ne. Bet kokiu atveju turi būti aiškiai pasakyta, ar konsultacija yra daroma nepriklausomai ar ne. Ir tai, ką pateikė ESMA, neatitinka pirmojo lygmens. Ir komisija turėtų grįžti prie ankstesnės pozicijos dėl kokybės sustiprinimo. Galima kalbėti apie tai, ką iškėlė Markusas. Ar tai reiškia, jog tikslai yra siekiami su per didelė E, biurokratiją. Tačiau klausimas yra tas, jeigu e, moki didesnę paskatą, tai tada tu, turi e, būti užtikrinta aukštesnė kokybė, reikia išlaikyti proporcingumą. Visiškai su to sudniku, nes kitaip pirmojo lygmens skaičius bus beprasmis. Jame labai aiškiai pasakyta, kad paskatos turi reikšti padintą kokybę. Taigi skirtumas turi būti, ar sumoki daug paskatų ar ne. Kitaip visą tai yra be prasmės. Be abejo, mes galime aptarti detalės, tačiau esmos pagrindinė idėja yra, kad turėtų būti užtikrintas proporcingumas ir aš sutinku su tuo. Vėliau dar apie tai pakalbėsiu daugiau e, per mūsų posėdį, tačiau tikiuosi, kad komisija ir esma atlikdami savo atitinkamus vaidmenis vadovausis griežtai pirmojo lygmens tikslais ir kadangi tai girdėjau ir visiškai sutinku su Analis Dots, tai dabar vyksta netinkama diskusija dėl šio augimo, dėl, dėl, dėl augimo ir stabilumo ir darbo vietų kūrimo. E, Mūsų sukrėtė finansų krizė ir aš norėčiau tai prisiminti dėl to, kad buvo pasinaudoti um, rizikos e, ribojimo reglamentai. Ir dabar neturėtume e, sukelti rizikos stabilumui bei efektyvoms finansų rinkoms, nes teigiama, kad e, rizikuojama augimu. Mes tiek daug sumokėjome valstybės viešųjų lėšų dėl to, kad anksčiau buvome pakliūbę iki šitos pastus. Jeigu norime e, fiskalinio stimulo ir augimo, tai be abejo mums reikia ir veikiančių kapitalo rinkų, tačiau pirmiausia, e, tai yra nefinansinio reglamentavimo vaidmuo. Mes čia dabar painėjame skirtingus e, valstybės politikos vaidmenis. Ačiū. Really... Ačiū, Svenai. Laiko nebelieka, todėl Siūlyčiau dabar esmos atstovams ir komisijos atstoviai trumpai atsakyti į užduotus klausimus. pakomentuoti skirtingus parlamento pozicijos aspektus ir prašau, bet prašau tikrai kalbėti tikrai trumpai, kad dar liktų laiko kitiems mūsų dabar klausimams nors tai nebus paprasta, atsižvelgianti tai, kiek klausimų užduota ir atsižvelgianti į tai, koks sudėtingas yra šis reglamentas. Pasisnegsiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nors užduota nemažai svarbių klausimų ir aš turiu pabandyti juos atsakyti. Visų pirma, porą bendro pobūdžio pastebėjimų. Mes esmoje dirbame remdamiesi pirmojo ligmens tekstu, tai mūsų organizacijos mantra. Ir juo remdamėsi mes rengėme techninius standartus ir teikėme techninės gairias. Išsakytos pastabos dėl lankstumo atspindėjo tai, kad kai kurie mūsų priimami, kai kurie sprendimai, e, kuriuos priimame, e, kitose pasaulio dalise priimami kaip trumpalaikiai sprendimai. Pavyzdžiui, buvo e, siūloma labai atidžiai analizuoti tik dydžius, tačiau tą reikia daryti per techninius standartus ir, ir, ir prireikia devinių mėnesių, kol tokie klausimai išsprendžiami. Uh, Kalbėdamas apie gairės, noriu pasakyti, kad mūsų gairės yra paremtos parlamento e, pageidavimais ir tarybos sprendimais, gairėmis dėl sudėtinių produktų, taip pat gairės dėl, gairėmis dėl investicinių firmų darbuotojų, taip pat pir, pirmo, pirmojo ligmens reikalavimais kai kuriais atvejais reikia imtis iniciatyvos ir tas gairias palengsti. Parengti ponas Ferber kalbėjo apie e, didelio dažnio prekybos sėkmės atvejį ir 2011-aisiais esma parengė gairę šiuo klausimu ir tikrai džiugu, kad tai atsispindi ir jau MIFID direktyvoje. Mes iš karto sureagavome į problemas iškilusias dėl didelio dažnio prekybos, nes ir parengėme gairių dokumentą. Dabar perėsiu prie konkrečių klausimų, jums leidus pirmininkė. Visų pirma, skatinimas ir ką mes bandėme nuveikti tuo klausimu. E, pirmojo ligmens tekste yra įtvirtintos sąsajos tarp e, kokybės didinimo ir gaunamų paskatų. Jeigu perskaitysite tekstą, matysite, kad sąsajos yra labai aiškios ir mes pateikėme ir siūlymus komisijai. Mes pasiūlėme pakeitimus lyginant su mūsų dokumentu parengtu praėjusiais metais ir norėčiau pasakyti, kad mes Mes manome, kad tai yra pirmojo ligmens tekstas ir šiuo klausimu daugiau nebediskutuojama. Sureaguodamas išsakytą nuomonę, kad kai, kai kurios nuostatos buvo susilpnintos, e, mm, mažmenininkų prekiaujančių finansinėmis priemonėmis bendruomenės nariai norėjo, kad mes tą tekstą pakoreguotume. Ir noriu, kad žinotumėte, jog tai nėra pramonės, to, tos pramonės atstovų e, inicijuotas pakeitimas dėl tyrimų. Ir netrukus suteiksiu žodį kolegai, kuris aptars, pristatys praktinius aspektus šio klausimo. Mums, remantis pirmojo ligmens tekstu, labai aiškiai pasakyta, kad mokslin, tie tyrimai, kur, kuriuos brokeris skiria iš investicijoms, investicinio portfelio, yra, turi būti suvokiamas kaip paskata, o tai nėra leidžiama. Sprendimą to klausimu reikia priimti pirmajame lygmenyje, lygmenyje ir mes nusprendėme atskirti tuos e, dalykus e, moks, tyrimų rinką ir e, konkrečių priemonių, konkrečių produktų rinką kalbant apie negatyvius tyrimus, atsižau, apie tai, kad MBI ne, nepakankamai vykdo tyrimų, tą klausimą jau dabar nagrinėjame, nes manome, kad dabartinė sistema jau skatina tyrimus. Uh, tai paaiškėtų, jei iš, dabar išanalizuotumėte padėtį. Tai užtikrina skaidresnė rinka ir e, užtinka, užtikrina sąsajas tarp tyrimų ir, mm, port, ir, ir galim, suteikia galimybę portfelio turėtojui e, finansuoti tuos tyrimus, jeigu jis pageidauja. Ir, ir, ir tai užtikrina geresnį rinkos veikimą. E, bandau selektyviai atrinkti, ką, ką dar pakomentuoti. Kolegos, manau, dar pakomentuos tyrimų klausimą. Kolegos paprašysiu pakalbėti apie finansinį tarpininką ir išvestinių priemonių pozicijų ribas. Manau, kad viena vertus turime nepamiršti pirmojo ligmens teksto siekia užtikrinti didesnį skaidrumą ne tik turto rinkoje, bet ir obligacijų rinkoje. Tas vienas procentas ne tik ribin, yra ne tik ribinė vertė, bet tai atspindi ir dabartinį esmos pasiūlymą. Mes suprantame, su kokiais sunkumais susijęs e, mūsų pasiūlymas užtikrinti reikalingą pusiausvirą, e, tą pasiūlymą esame pateikę praėjusiais metais gruodžio mėnesį. Dabar tą pasiūlymą e, koreguojame, nes suprantame, matome, kad pasiūlymą galima toliau tobulinti. Tuo pat metu bendrai išsakyti vieną pastabą. Mes, žinoma, esame įsitikinę, kad skaidrumas reikalingas tam, kad užtikrintume geresnį šios rinkos veikimą. Manau, kad mūsų kaip techninių darbuotojų užduotis E, būtų įgyvendinta, jeigu mes pamatytume rezultatus rinkoje. Taigi, tai, tai, tas tinkam, taigi tos reikalavimus nelengva tinkamai subalansuoti, nepamirštant ir skaidrumo reikalavimo. Taip pat E, buvo išsakyti pastebėjimai dėl esmos valdybos, bet aš tikiuosi, kad galutinis pasiūlymas dar bus patiktas. Aš dar turiu porą minučių ir norite, kad baigčiau savo pasisakymą. Jau žinau, ką pasakysite. Iš tikrųjų, turėtumėte dabar jau baigti, nes mūsų laukia kitas klausimas. Dabar jau pusė vienuolikos ir mes tikrai atsiliekame nuo darbo tvarkės. Aš norėčiau skirti daugiau laiko kitam klausimai. Komisijos atstovė. Norėtume padėkoti e, pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams už išsakytas pastabas. Tai tikrai e, paskatins tolesnį mūsų darbą ir mes toliau dirbsime dėl deleguotojų teisės aktų. Ačiū. Periname. Prie kito klausimo CSDR Noriu padėkoti čia susirinkusiems e, Europos bankų institucijos atstovams, taip pat komisijos atstovams, kurie pasisakys šiuo klausimu ir noriu suteikti jums galimybę pasakyti trumpą įžangą, jeigu galite trumpą, mhm. nes periname prie kito klausimo pagal darbo tvarkę, tad turėtume mm, negaišti. pirmininkė, galiu pereiti iš karto prie klausimų, nedaryti įžangos arba, arba atsisakyti galimybės pasisakyti e, ir, ir suteikti žodį bankų institucijos atstovui. Aš pats esu suinteresuotas, kad laiku baigtume, nes turiu suspėti traukinį. Ačiū pirmininkė, aš taip pat pabandysiu. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Banko institucijai suteikti įgaliojimai dėl centrinio depozitorimo apima tris sritis. Tai e, labai ribotos apriepties įgaliojimai, bet e, susijusios užduotis yra labai svarbios. Visų pirma, kapitalo reikalavimai centriniams depozitoriumams, taip pat kapitalo, priemoka už kapitalą dėl susijusios rizikos, taip pat siūlomos papildomos paslaugos ir kredito ir e, likvidumo pozicijų keliamos rizikos stebėsena. Galiu Jūs informuoti, kad konsultacinis dokumentas dėl techninių standartų, kur, kurį teikia banko institucija, jau paskelbtas. E, atsakymų terminas yra balandžio pabaiga ir įvertinę atsakymus, komentarus, kurie bus pateikti, tikimės kad galėsime e, laikytis nustatytų terminų ir iki birželio mėnesio pateikti galutinę dokumento versiją. Tai yra plataus užmojo pasiūlymas, kai kurie pasiūlymai yra kontroversiški ir valstybės narės, kuriuose yra centriniai depozitormiai, patikė nemažai pasiūlymų šiuo klausimu rengdami šį techninį standartą, bendradarbiavime su ESMA, Europos komisija ir Europos e, ir centriniais bankais, bendradarbiavimą esame patenkinti, visos institucijos patikė savo pasiūlymus laiku, juos atsižvelgėme ir yra bendras sutarimas dėl dokumento projekto. Dabar perinu prie esminių punktų. Europos bankų institucija rėmėsi CRR sistema, taip pat EMIR direktyva ir ten įtvirtintais standartais, kuriuos pateikė ESMA. Taip pat rėmėmės AJOSKO principais finansinės struktūros kontekste ir taip pat pasitelkėme Bazelio komiteto dokumentus, e, e, užsiimant kasdienę likvidumo stebėseną. Siekiame, kad mūsų po, siūlomas požiūris būtų nuoseklus ir Europos ir pasaulinėme kontekste. Norėčiau trumpai pakomentuoti keletą aspektų. Visų pirma, dėl kapitalo reikalavimų taikomų visiems depozitorimams. Mes suprantame, kad būtina kurti depozitorimų stebėsenos sistemas, nes reikės įvertinti jų uh, E, reikės atlikti jų testavimą nepalankiomis sąlygomis. Tai susijęs su CRDR pirmojo lygmens reikalavimais e, ir kapitalo poreikiais. Manome, kad depozitoriumai, e, tikime, kad depozitoriumai skirs ypatingą dėmesį toliau su rizika siejamų veiksnių įvertinimas į depozitoriumui suteikta mm, licenzija ve, veikti kaip bankui, mes turime e, už, stebėti, kad, kad, kad ta veikla būtų vykdoma tinkamai. E, e, manome, kad bendri, kapit, kai kurie kapitalo poreikiai, kapitalo poreikio reikalavimai yra vertinami prieštaringai. E, techninėme standarte yra papildomi reikalavimai dėl e, kas kiekvieną dieną įvertinamos kredito rizikos. E, e, ta rizika, tik rinkos dalyvių rizika. Tai labiausiai, tai prieštaringiausias dokumento projekto aspektas. Mes siek, siekiame pusiausviros užtikrinti reikalingus reikalavimus, bei taip pat suteikti galimybę e, toms institucijams veikti ta, ta, tam tiems vertybinių popierių depozitoriumams veikti tarptautinėje aplinkoje. Juos tinkamai įvertinti nėra lengva, todėl Europos banko institucija savo parengtame dokumente patvirtino labai konservatyvų požiūrį, bet mes toliau e, konsultuojamės ir tikimės sulaukti pasiūlymų ir komentarų. Visų pirma, vertybinių popierių depozitorimai turės apskaičiuoti didžiausią konkrečią dieną patirtą riziką per praėjusius kalendorinius veiklos metus ir tie depozitorimai turės laikyti, turės tą uh, E, tą, tą, tą didžiausią patirtą riziką laikyti ribinę riziką. Ir taip pat bus reikaling, jiems bus taikomi įkaito reikalavimai, kurie bus apskaičiuojama pritaikius 10 procentų laukų kirpimo e, reikalavimą. Žinau, kad yra gana konservatyvus požiūris vertinant e, e, jį pagal pirmojo ligmens teksto reikalavimus. Mes manome, kad toliau konsultacijose daug dėmesio susilauks šis kalibravimo klausimas. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie gyvendinimą. Kadangi tie e, dienos operac, dienos operacijai, dienos veiklai keliami reikalavimai yra naujovė vertybinių popierių depozitorimams. Jie turės sukaupti vienerių metų statistinius duomenis ir, ir nustatyti, ko, ko, kurią dieną ta jų patirta rizika buvo didžiausia. Ir taip pat mes rengiamės e, e, surengti konsultaciją šiuo klausimu, kad gyvendintume šiuos reikalavimus. Savo pasisakymą tuo ir baigsiu ir dabar lauksiu tolesnių diskusijų. Thank you very much. Commission. Ačiū komisijai. Aš. Mes e, ir dvišalių pagrindų, ir su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais, bei agentūrų atstovais svarstame abiejų lygių priemonės. Pone pirmininką, Paslaptis glūdi detalėse. Ir šiuo atveju ir MIFID direktyvos atveju ir kapitalo poreikio reglamento bei direktyvos atveju mes vis žaidžiame tomis pačiomis detalėmis, bet mums reikia vengti štai ko - nepageidaujamų pasiekmių ir nepageidaujamų sprendimų, kurie gali atsirasti vykstant trialogui tarp trijų pagrindinių Europos Sąjungos institucijų. Jūs žinote, kad centrinių depozitoriumų, ar tai europinių, ar tarptautinių, nėra tiek daug čia Europos Sąjungoje, bet jie kontroliuoja pakankamai stambę mūsų rinkose išleidžiamų vertybinių popierių dalį. Todėl centriniai depozitoriumai rūpi mums visiems ir komisija bando apimti tokius dalykus. Ekonominį augimą, rinkos išlaidos, pajėgumą ir riziką. Labai trumpai apie kiekvieną iš elementų. Pirmiausia, augimas. Tai reikalauja labai tvarkingo darbo, geros drausmės ir kūrimo. Todėl abieji pasiūlymai, ypač tie, kuriuos teikia ESMA, turės poveikio rinkai. Ir mums reikia galvoti ne tik apie skatinimą, bet ir proporcingas sankcijas, nes niekas uh, negaus naudos, jeigu sandoriai žlugs. Ir ypač jeigu žlugs didžiosios rinkos. Ir mes turime apriboti galimybę ir ribojimas mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti kapitalo visiškai yra nepateisinamas. Kitas dalykas, pirmojų lygių. Mesgi trialogo metu labai aiškiai sakėme, ko reikia imtis ir sutarėme su šešėliniais pranešiais. Būtent mes galvojame, kad reikalinga užtikrinti pakankamą lankstumą. Antras dalykas - rinkos kaina ir pajėgumai. Ponas Giklas labai įdomų pastabą išsakė anksčiau, nes turime kalbėti apie apsaugą ir pakankamumą, ne atskirai analizuotami kiekvieną iš šių elementų, bet bendrai. Nes reikia galvoti, kas atsakingas už supirkimą tais antvejais, kai sandoriai nepavyksta. Kas tai yra? ar įmonės, ar tos prekybos vietos įmonės, ar kiti, kurie supirkinėja akcijas, nesgi nepamirškite, ne visi turi pakankamų galimybių supirkinėti akcijas. O akcijų rinka labai greitai keičiasi, todėl reikalinga užtikrinti pakankamai spartų prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų. Todėl centriniai bankai, kiti reguliuotojai ir atitinkami suinteresuoti subjektai turi turėti pakankamai laiko įvairiems dalykams spręsti. Tai yra informacinių technologijų dėgymas. Dar vienas dalykas tai yra ginčių reguliavimas. Ir mes nieko negalėsime pasiekti, jeigu neužtikrinsime, kad pateikiami pakankami įrodymai ginčio metu. Ir paskutinis dalykas - ICSD. Yra dviejų tipų depozitorimai, kurie užsima bankinę veiklą. Ir kiekvienos dienos pabaigoje tos dvi tarptaut, tie du tarptautiniai depozitorimai padaro apie 80 milijardų eurų apyvartą kiekvieną dieną. Ir uh, tai nereguliuojama sritis nepaisant to, kad buvo bandoma riboti bent jau centrinių depozitorimų veiklos riziką. Todėl mes labai didžiai stebime pasikeitimus šioje srityje ir manome, kad reikalinga vadovautis konservatyviaisiais principais, norint užtikrinti kaip galima mažesnį riziką. Dar vienas dalykas, kad Birželį komisija po vasaros atostogų turėtų pateikti naujus pasiūlymus teisėkuros pasiūlymus, bet mums reikia pirmiausia ekonominės naudos ir išlaidų santykio analizės, reikia poveikio vertinimą atlikti ir pasižiūrėti, kiek kas kainuos ir kokią naudą gausime, kad komisijos reglamentas reguliavimo taisyklės ir standartai būtų kokybiški ir tinkamai įgyvendinami. Ačiū. Aš dabar suteiksiu žodį ponui Vymar pranešiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū ir agentūrų atstovams. Turiu pasakyti, kad mes ne kartą visą tai svarstėme, bet CSDR a, klausimą mes svarstome pirmą kartą viešai. Ir aš vadovausios tuo tą informaciją, kurią siuntėme esmai ir komisijai tai yra a, informacija apie kliūtis rinkoje. Mes taip pat nerimaujame dėl sankcijų lygio nustatymo ir kai kurių kitų dalykų, nes dabar viską, aišku, galima gauti vieš, viešai. Yra du svarbus dalykai ir bandysiu kaip galima trumpiau kalbėti. Ir tie du dalykai susijęs su esma, o trečiasis e, susijęs su tuo, apie ką, ką tik kalbėjo mano kolega Fakos. Taigi esma, noriu, pa, kad būtų užtikrintas metodo, kurio pagalba įvertinamas rinkos augimas skaidrumas. Nes tam, kad mes tinkamai įvertintume rinką, mes turime pripažinti, kad pirmiausiai reikia galvoti, kad tas rinkos augimas vyksta sąskaita mažų ir vidutinių įmonių, nes būtent jų vis daugiau įsilieja į finansinės rinkos veiklą. Todėl rinkos augimas priklauso nuo supirk, e, vertybinių popierių supirkimo pirmajame, pirmojų lygių. Ir todėl reikia galvoti apie ilgesnį gal pereinamąjį laikotarpį tačiau mes ne visus elementus to supirkimo apimame ir ne viskas yra aiškiai pasakyta. 15 konstatuojamoje dalyje tiesiog sakoma, kad taisyklės turi būti pritaikytos atitinkamoms priekybos vietoms ir platformoms atsižvelgiant į augimą. Taigi, matote, skirtingai yra išskiriamos, yra išskiriamos skirtingos e, rinkos. Dar vienas dalykas, panašu, kad um, rinka bus skirstoma į likvidžią ir nelikvidžią ir bus nustatytos dvi skirtingos sistemos. Mesgi tikrai tvirtai įsitikinę esame, kad rinka turi būti um, vertinama kaip vienas darinys, neskaidant jos į porinkės. Dar vienas dalykas - priežiūra. Kaip bus vykdoma centrinių depozitorimų priežiūra? Mes labai gerai žinome, kad uh, Jeigu bus per daug prižiūrėtojų, tai sistema striks ir neveiks. Ir aš manau, kad e, reikia nepamiršti analitinių bank, centrinių bankų gebėjimų ir manau, kad 5 procentų riba nustatyta valiutoms gali virsti labai didelėmis sumomis ir atskiroms valstybėms narėms gali daryti didžiulį poveikį, nebūtinai tik į CSDS. Dabar dėl EBA konsultacijų. Tenka apgailestauti, kad labai EBA vėluoja. Esma kur kas sparčiau rengia konsultacijas Visgi mane neramina tai, kad politikai norėtų bendro integruoto modelio, kuris būtų taikomas ir tiems, kurie neturi licencijos susiimti bankinę veiklą. Bet reikia atskirti šios du dalykus. Tai yra bankinė veikla ir nebankinė veikla. Tai yra dvi skirtingos veiklos sritis. O parlamentas galvoja, kad gali būti kažkoks tarpinis variantas, apriepintis abiejų modelių elementus. Tai yra kapitalo poreikiai minimalus, reikalavimai kapitalų ir taip toliau. Jeigu mes vadovausimės konservatyviają poziciją, tai šiuo atveju parlamentas nenorėtų, kad būtų dienos prekybos sandoriams nustatomas papildomas kažkoks tai mokestis. Tai turėtų būti nulinio dydžio mokestis, bet iki šiol dėl to nesusitarta. Nors norėčiau perspėti, kad tai reikėtų padaryti. Ir aš nors pati atstovauju konservatyviai stovyklai, aš manau vis tik tai, kad dienos metu sudaromų sandorių papildomas mokestis turėtų būti, e, jeigu jau ne nulis, tai labai labai žemas. Bet aišku, aš nesdrįstu jūsų mokyti ir sakyti, kokio lygio tai turėtų būti mokestis. Labai ačiū. Aš tik tai keletą dalykų norėčiau paminėti. Šituo metu direktyvos tekste yra konstatuota, kad e, vertybiniai e, vertybinius popierius reikia pristatyti kaip numatyta e, vidiniuose įpareigojimuose ir esma e, numato e, tolesnius įpareigojimus dėl vertybinių popierių ir tai yra vaidmuo, kurį mes turime perimti. Norėčiau paklausti, kodėl yra pateiktas šitas e, esmos pasiūlymas, koks yra to, kokia to yra to priešistorė, e, manau, kad e, tie pagrindai yra ganėtinai kritiški. Taip pat tai turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į rizikos profilį, kurį reikia išlaikyti ganėtinai žemą. Taip pat noriu pastebėti, kad atitinkami laikotarpiai reikalavimams ir tarpuskaitos e, disciplinai yra e, labai e, svarbus ir čia taip pat juos reikia priderinti. Tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti to, jog atitinkamai tarpuskaitos mechanizmas galėtų funkcionuoti ir numatyti reikalavimai e, tarpuskaitos e, drausmiai yra tikrai daug naudingi. Thank you, Annelies Dots. Ačiū toliau, Annelies Dots. Ačiū pirmininkė, labai gaila, kad mes e, negalime labai daug apie tai šnekėti, mes pavėlavome 20 minučių ir tie žmonės, kurie e, tik atėjo ir e, daug e, nesekė mūsų diskusijos, turbūt vargu ar supranta, apie ką mes šnekame. Trumpai tariant, pirmiausia, noriu padėkoti ir kitiems šešėliniams e, pranešėjams už labai gerą darbinį santykį ir EBA esmai komisijai. Aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta ir kalbant apie pirmojo lygmens priemonių ketinimus ir noriu užtikrinti, kad tai turės būti išlaikyta ir techniniai standartai taip pat. Pirmiausia, labai greitai dėl tarpuskaitos disciplinos komisija, sutinku su tuo, ką sakė e, komisija, e, tarpuskaitos disciplina ir ekonominis augimas eina ranka rankon. E, Ir man šiek tiek neramu dėl esmos požiūrio į e, tarpuskaitos disciplinos didinimą. Mes dabar kalbame apie baudas, bet dabar esame tokioje situacijoje, kai mums reikėtų e, remtis vertiminių popierių skolinimuose kaštais. Galbūt būtų geriau pritaikytas pačias likvidumo priemonės e, nepriklausomai nuo to, ar priklausomai nuo to, kada prasideda supirkimo laikotarpis, ar tai 15, 16, 17 dienų, kalbant apie supirkimo laikotarpį savaime ir kas e, jį vykdys. Aš tai sutinku su komisija, kad mums reikia e, jį tinkamai nustatyti. E, ir netgi jeigu e, CSD nėra atsakingi už e, tarpuskaitos discipliną. E, taip pat dėl stabilumo klausimų. Aš pritariu tam, ką daugelis sakė apie potencialę, potencialę sisteminę ICSD įtaką. Mes turėtume labai atsargiai į tai žiūrėti ir nustatyti atinkamus rizikos ribojimo reikalavimus. Aš suprantu, kad e, vyko ir sim, simuliavimo praktika dėl ICSD. Būtų įdomu sužinoti, kaip viskas vyko ir ar pasikeitė mąstymas po to ir e, e kokios valiutos buvo laikomos aktualiomis, kai buvo kalbama apie priežiūros institucijų paskirimą. Ir aš pritariu Kei išsakytiems būkštavimams dėl sisteminio e, indėlio ir kaip jį reiktų iš, e, išvardinti, įvertinti, e, palyginus su pačia valiuta, o ne su CSD. Ir dar kartą noriu padėkoti visiems, kas buvote, kas dalyvavote šiame procese. Thank you, Annalise. Ačiū, Annalise. Mus ką tik pasiekė informaciją, kad pranešėjas sekančių darbo tvarkės klausimų turės išvykti, nes jis turi suspėti lėktuvą, jis turi penkis, tik penkias minutės. Atsiprašau visų, bet tai bus ne, neįprastas sprendimas, bet suteikime galimybę jam pristatyti savo klausimą ir paskui tai jums tai, tai neužtruks ilgiau nei tris minutės ir paskui vėl grįšime prie mūsų nagrinėjamos temos. Ir po to grįšime prie atsakymų. Ačiū, pirminkė. Aš turiu išskristi 11.45. Laiko liko nedaug. Atsiprašau dėl to, kad gal e, netikėtų mano uh, darbo tarkės pokyčių. Aš turiu išskristi. Uh, ir negalėsiu dalyvauti pranešimo svarstymą. Kalbant apie šiandien svarstymą pranešimą, pagal ES veikimo sutartį, komisija turėtų kas tris metus pateikti sanglaudos ataskaitą dėl pažangos pasiektos įgyvendinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Šeštosios sanglaudos ataskaitos paskelbimas vėlavo dėl to, kad buvo e, rengiami ir tvirtinami nauji sanglaudos srities teisės aktai aktai dėl 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos. Ankstesnė struktūra pakeista ir dabar jie atspindi 2020 strategiją. Komisijos ataskaitoje analizuojama e, bendrijos sanglaudos padėtis įvertinti e, vietos ir teritorijos teritorijų e, valdžiai kylantis iššūkiai gyvendinant sąnglaudą šį pat, šį pat krizės kontekste. E, ekon, komitete rengdama šį pranešimą akcentuoju, kad dėl finansinės krizės e, regioniniai ir teritorijų išsivystimo atotrukiai padidėjo. E, ypač pietų Europoje. Sanglaudos politika vadina svarbu vaidmenį sušvelnindama finansinės, ekonominės ir socialinės krizės poveikį ir teigiamai paveikė visus regionus. E, Taip pat e, iš, padidėjo atotrukis tarp viešų ir privačių investicijų, ypač nuo krizės nukentėjusiuose šalise. Sanglaudos fondai užtikrina stabilumą regionuose ir e, investicijų srautus ten, kur e, dėl krizės investicijos buvo labai sumažintos ar visai e, sustabdytos. Todėl savo nuomonėje akcentuoju štai ką. E, E, kad reikalinga investicijas orientuota sanglaudos politika. Taip pat sanglaudos politika turi būti susieta su kitomis bendrijos politikomis sritimis, ypač investicijų planu. Komisija privalo sukurti e, veiksmingą investicijų sistemą Europos Sąjungoje ir pasitelkti naują Europos strateginių investicijų fondą, per nacionalinius įnašus tą fondą reiktų padaryti neutraliu. Taip pat investicijų nuostata, kurią komisija pristatė paskelbusi savo e, pranež, komunikatą dėl lankstumo, e, turėtų e, nepamiršti Taigi tos nuostatos turėtų būti suderintos su, su, su stabilumo ir augimo paktu. Taip pat reikėtų pasitelkti strateginių investicijų fondo investicijas ir apskaičiuojant deficitą pagal stabilumo ir augimo paktą reikėtų atsižvelgti į valstybių narių investicijoms skirtas lėšas iš biudžeto ir remtis taip pat ES valdysenos e, gairėmis. Tačiau mūsų, mūs, mes siekiame tikslo užpildyti atsiradusią spragą investicijų srityse, įgyvendinti sanglaudos politiką. Todėl manome, kad e, strateginių investicijų fondo veiksmingumui neturėtų kenkti stra, e, kitos, kitų sričių politikos planai. Galiausiai noriu pabrėžti, kad socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos, jų vaidmens ir būtinybę juos įtraukti vietos ir regionų lygmenių. Taip pat noriu pabrėžti štai ką. Sanklaudos politika bus pagrindinė investicijų priemonė Europos Sąjungoje Atsižvelgiant į tai, kad Europos 2020 strategijos įgyvenimas tik prasidėjo ir kad, jai, kad bus sunku pasiekti jos tikslų kai kuriuose valstybėse narėse, manau, kad yra būtina, jog komisija parengtų ir gyvendintų veiksmingesnę politiką, kuri padėtų įveikti iškilusias kliūtis e, ir e, suvaržymus atsiradusius dėl krizės ir griežtos taupimo politikos reikėtų geresnių taip pat formuoti geresnius į konkrečius rezultatus orientuotus e, tikslus. Ačiū uždėmesi. Lauksiu veiksmingų, vaisingų diskusijų, bet apie jų rezultatus sužinosiu vėliau. Ačiū. Aš atsiprašau. Dabar galiu jums suteikti uh, žodį pastabai. bet grįšiu prie, dabar prie EBA ir kitų dalykų. Taigi ESMA. Taigi, ponė pirmininkė, dėl mažų ir vidutinių įmonių rinkos augimo ir jų galimybės veikti išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Ir dabar mes jau kalbame po to, kai įvyko konsultacijos ir mes turime atsižvelgti tai, kad iki 50 procentų MVI rinkos įmonių iš tiesų nėra tikrosios mažos ir vidutinės įmonas. Todėl ir uh, atsiranda tos nepageidaujamos pasiekmes. Dabar dėl ribų nustatymo centriniams bankams, ypač valiutų atveju. Mes atlikome tam tikrus bandymus dirbtinėmis sąlygomis, rezultatai buvo labai įdomus, nes pasirodė, kad centriniai depozitoriumai priekiauja labai skirtingomis valiutomis denominuotais vertybiniais popieriais. Todėl reikalinga užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su centriniais bankais ir bendrai nustatyti tam tikrus standartus, kurie leistų derinti veiksmus. Mes esame įsitikinę, kad riba bet kuriuo atveju turi būti gerai, gerokai mažesnė. Ir saugiausia būtų, kad riba būtų nustatyta. Tačiau turime užtikrinti, kad atitinkamos valiutos yra nenustumtos į šoną. Galiausiai pasiūlymas skolinimuose būdu padengti išlaidas vertas dėmesio, tačiau norėčiau iš karto pasakyti, kad komisija ir beveik visos, visi parlamento nariai, kurie pasisakė, paminėjo ir supirkimo sistemą, nes ji yra vienas svarbiausių elementų, kuris kelia susirūpinimą. Taigi, kiek plačiai būtų taikoma supirkimo sistema ir itin svarbu įsiaiškinti, ar pirmojo lygio taisyklės bus pakankamai veiksmingos ir ar pateisinamos būtų patiriamos rinkos dalyvių išlaidos. Todėl mes nebejotinai dar turėsime labai rimtai šią temą panalizuotą prieš pateikdami savo teisėjų kuros pasiūlymus brželį ar iškart po vasaros atostogų. EBA. Labai ačiū, aš kalbėsiu trumpai, trumpai pabandysiu atsakyti klausimus esminis klausimas kilo. Pasisakant apie EBA konsultacijas ir nustatomus standartus. Tai yra papildomo mokesčio klausimas. Turiu pasakyti, kad jis labai sudėtingas, turint galvoje tris susijusias institucijas. Labai aišku, kad poreikis tokio mokesčio egzistuoja. Bet pats klausimas, patys rytis labai sudėtinga. Ir vykstant konsultacijoms pasirodo, kad reikėtų vadovautas labai konservatyviais principais ir nustatyti papildomą mokestį šiek tiek didesnį nei nulinę tarifo normą. Ačiū ir galiausiai komisija. Trumpai, pirmininkė, du esminiai dalykai, kurie kilo, ponė Dots ir ponė Svindberg. Pirmiausia, dėl ribojimo. Nepamirškite, kad mes kalbame apie reglamentą, tai yra viršvalstybinį teisės akto, tai reiškia, kad ir leidimą veikti gausite visos, leidimas veikti išduodamas visoje Europos Sąjungoje. Todėl leidimą turi išduoti tos e, valstybės narės, kurios atlieka daugiausiai sandorių denominuotų tam tikrą valiutą. Ir kai kalbame apie ribų nustatymą, tai tada kyla pritaikymo rinkos segmentams klausimas. 10 procentų 5 procentai. Tai jeigu kalbame apie 5 procentus, tai čia yra Europos centriniai bankai, galbūt plus jungtinė karalystė, 1 procento. Um, Vienas procentas reiškia, kad nedalyvau Švedija uh, Lenkija, pavyzdžiui, todėl mes ieškome tam tikrų sprendimų. Ir gal tos ribos nustatymas, to koficiento nustatymas nėra pats svarbiausias dalykas. Ir galiausiai mes tikrai sveikiname parlamento ir agentūros konstruktyvų bendradarbiavimą, nes taip galėsime išvengti nepageidaujamų pasiekmių ir, aišku, nepageidaujamų sprendimų. Ačiū, pane pirmininkė. Labai ačiū jums visiems. Patrikui Personui, Adam Fox ir visiems kitiems, kurie atvyko iš komisijos, svariai prisidėjo prie mūsų išsamios, intensyvios diskusijos. Mes tikriausiai grįšime centri, prie centrinių depozitoriumų, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų klausimo po to, kai jau baigsis konsultacijos ir kitas posėdis bus um, surinktas, tačiau labai svarbu, kad diskusija įvyko viešai. Nes daugelis klausimų yra aktualūs įvairiems subjektams. Ir pirmiausiai aktualūs taisyklių nustatymo prasme. Aišku, yra specialistai, kurie derasi, yra oficialūs pareigūnai, kurie dalyvauja visame darbe, bet reikia gerai suprasti, apie ką kalbame ir a, kokie yra pagrindiniai elementai. Komisijai a, rūpi vieni dalykai, parlamentui a, rūpi galbūt ir kiek kiti dalykai, todėl a, abipusis darbas užtikrins saugę, saugų rinkos funkcionavimą, saugia rinkos struktūrą. Ir kuo daugiau gausime informacijos, tuo bus geriau. Bet kaip aš jau sakiau, mes prie šių temų svarstymo grįšime ateityje ir tai tikėkime padės tinkamai įgyvendinti šių svarbių teisės aktų, kai jie taps visaverčiais teisės aktais, priemonės. O dabar Septintasis darbo atvarkės klausimas, nuomonės rengėjas Kostas Mavridės jau pasisakė, o pranešimas rengiamas investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tema apie ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje. Todėl dabar, man atrodo, yra tik du šešėliniai pranešiai, Ivana Maletič ir Sani Osok Todėl jums suteiksiu pirmiausia žodį ir prašyčiau, kad apsiribotumėte dviem minutėm. Ivana. Ačiū, kadangi pono Mavridės nėra, turiu iš karto pasakyti, kad e, ponas Mavridės ir aš skirtingai vertiname sanglaudos politikos poveikį ekonominiai, socialiniai, teritoriniai sanglaudai. Nebejotinai, kad anglaudos politika reikalauja gero svaldysenos ir būtinai, jeigu norime pasiekti tinkamų rezultatų. Tai apie tai kalbama pranešime. Egzistuoja aiškus ryšys tarp grinojo, taip sakykime, ekonomikos valdymo ir sanglaudos politikos. Ta prasme, kad um, Toks santykis apriepia regioninę plėtrą bei darbo rinką. Todėl svarbu gerinti gerą valdyseną. Ir norėtume, kad jai pranešime būtų skiriama daugiau dėmesio. Sanglaudos politika kaip plėtros politika turi e, skatinti struktūrinės reformas, fiskalinį konsolidavimą, ne tik per investicijas, todėl apsiriboti vien tik investicijomis negalima. Europos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas turi uh, padėti valstybėms narėms įgyvendinti joms skirtas specifines rekomendacijas. Nuoseklios, nuoseklaus investicijų plano sudarimas labai svarbus dalykas, kaip sako pranešėjas. Tačiau turime pažymėti, kad to įmanima pasiekti, jeigu mes um, užtikrinsime pažangų fiskalinį konsul, uh, konsolidavimą, mokesčių konsolidavimą ir atitinkamas struktūrinės reformas, nes neįmanoma išbraukti išlaidų struktūrinėms reformoms, kada yra įvertinamas deficito, biudžeto deficito dydis. Todėl jeigu norime įvertinti bendrąją skolą, reikia atsižvelgti į fiskalinį konsolidavimą bei struktūrinės reformas. Į visas tas priemonės, kurių įmamasi mokesčių konsolidavimo srityje. Taigi fiskalinės fiskaliniai tikslai ir sanglaudos politikos tikslai reiškia tai, kad turime atsižvelgti sanglaudos reguliavimą ir taisyklės, kurios nustatytos reglamento būdu. Neturėtume iš naujo pradėti tos pačios diskusijos, bet turime ieškoti būdų, kurie leistų paskatinti aukšto lygio politinę diskusiją apie priemonas, kurios valstybėms narėms užleistų tinkamai įgyvendinti priemonas ir a, reikėtų apsvarsyti, kaip politinės priemonės gali mums padėti pasiekti makroekonomikos lygių savo tikslų. Mes esame pateikę, tą, aš pateikiau pranešėjai tam pasiūlymus dėl pakeitimų, juos jau apsvarstėme ir tam, kad galėtume pasiekti kompromisu, reikia galvoti apie tai, ką rekomenduoti valstybėms narėms, kad jos geriau įgyvendintų sanglaudos politiką, glaudžiai siedamos ją su ekonominė valdysena. Ačiū. Žiūrėdamas iš savo frakcijos pusės AKR, noriu pabrėžti, kiek mums yra svarbus efektyvus struktūrinių fondų panaudojimas. Ir kadangi laiko trūksta, noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, administraciniai gebėjimai. Tai yra daugelio valstybių narių diskusijų objektas, ypač blogas koordinavimas ir administracinių gebėjimų nebuvimas. Tai reiškia, kad Europos lėšos negali būti tinkamai naudojamos. Kitas dalykas, neturėtume E, ignoruoti strateginės sanklaudos ir ilgalaikio sanklaudos politikos e, planavimo. Jeigu mes nukreiptume pinigus iš e, struktūrinių fondų į naujus investicijų fondus, tai būtų blogai mūsų regionų plėtrai. Ir manau, kad problema yra ne mūsų taupimo programos kodėl kenčia tos šalis. O šalis, kuriuose nebuvo e, taupimo programų, e, situacija juose irgi geresnė. Mums reikia e, skatinti konkurencingumo priemonės, kurios iš tikrųjų sukurs pokytį. Aš esu tikras, kad sanklaudos politika turėtų būti pagrindinė priemonė kovojant su krizės padariniais. Sanglaudos politika yra priemonė a, išlyginti mūsų plėtros lygmenius, lygmenis ir ne visada tai yra tiesiog krizės padarinys. Galiausiai nuomonės projekte man, e, aš pasigėdau smulkaus, smulkių ir vidutinių verslų ir taip pat nuorodos į augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Aš manau, kad smulkaus ir vidutinio verslo pozicijų gerinimas turi būti mūsų prioritetas ir aš pateiksiu pakeitimą tam. Na ir manau, kad e, e, galutinėme dokumente turi būti įtrauktas politinių frakcijų kompromisas. Ačiū. Toliau ponas Urtasun. Labai trumpai. Bendrai paėmus mes pritarėme nuomoniai, kurią parengė pranešėjas. Mes pateiksime keletą pakeitimų paaiškinančių e, situaciją. Na ir e, pasistengsime E, neutralizuoti tam tikras formuluotės, kai kalbė, kalbama, kur kalbama apie Junkerio planą. Taip pat mes pateiksime pakeitimus, siekiant užtikrinti, jog būtų aišku, kad pritarėme tam, jog kofinansavimui e, kompensavimas turi būti e, atleistas nuo atitinkamų straipsnių stabilumo ir augimo pakte. Taip pat mes e, ieškosime FC investicijų projekto ir pasitengsime užtikrinti, kad e, galima būtų investicijas padaryti ir kitomis priemonėmis. Ačiū, baigiame e, nagrinėjimą, šio klausimo nagrinėjimą. Pakeitimai e, turi būti pateikti iki rydienos, kovo 25-12 valandos, tačiau kadangi e, turime nedaug laiko iki nuomonės projekto patvirtinimo ir dėl to, kad labai nedaug laiko yra pakeitimams, tai Ekon nariai kovo 19 buvo informuoti, kad procedūra buvo buvo atvira ir ta procedūra bus baigta rytoj. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra mm, Prevanš Perės pranešimo da, aptarimas apie ekonomikos valdymo sistemos peržiūrą, vertinimas ir, ir uždaviniai. Gavome 120 pakeitimų ir iš karto noriu suteikti žodį pranešėjai. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik minėjote, buvo patikta 820 pakeitimų mano parengtam pranešimui. 120 skirta pačiam pranešimui, o 300 yra patikta siūlymų praplėsti tekstą. Vyko dėrybos dėl kompromisų, dėl 44 kompromisinių pasiūlymų, bet norėčiau atkreipti dėmesį dėmesį jūsų į tai, ko, kas išriškėjo diskusijose ir kad e, dar reikės svarstyti daugybę klausimų, nes perskaičius pakeitimus, peržiūrės pakeitimus, matyti, kad e, vyrauja labai skirtingi požiūriai, taip pat ir reakcijos į kompromisus yra nevienodos ir todėl dar reikia siekti sutarimo. Uh, Norėčiau visų pirma priminti, kad e, pranešimas yra skirtas ekonomikos valdymo sistemai, jos įvertinimui ir uždaviniams. Taip pat norėčiau priminti Europos vadovų tarybos išvadas, kuriuose Europos komisijos pirmininkas raginamas E, pasitelkti keturis pirmininkus ir apmastyti e, ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį, taip pat remtis e, ekonomikos valdymo sistemą. Apie tai ir kalbame. Vertinant mums iškilusius sunkumus, visų pirma, situacijos įvertinimo užduotis jau kalbėjome apie tai dirbdami šioje kadencijoje. Ar ta ekonominė situacija, kurią konstatuojame, e, pavyzdžiui, tai, kad Europos centrinis bankas ėmėsi radikalių priemonių ir apie tai banko pirmininkas dar priminė vakar, kalbėdamas apie kiekybinio skatimo priemonės ir ECB e siekia užtikrinti 2 procentų infliacijos lygį. Taigi ta ekonominė situacija, kuri verčia Europos komisijos pirmininką e, imtis investicijų plano gyvendinimo, nes investicijų skurda, stinga, atsiprašau, beveik visose es valstybėse narėse. Taigi, ar ši situacija, taip pat vertinant ir nedarbo lygį, kuris yra gana aukštas daugelė šalių, ypač daug jaunimo neturi darbo, e, Ar, ar šioje situacijoje galima netaikyti taisyklių arba jas taikyti prastai? Ar kita vertus nepakankamai gerai gyvendinamos tos taisyklės ir, ir stinga tinkamo ekonominio valdymo sistemos. Ir frakcijų. Frakcijos ir pateikė savo pasiūlymus šiais klausimais dėl komisijos, kalbant apie komisijos komunikatą dėl saugumo ir e, stabilumo ir augimo pakte numatyto lankstumo. Yra e, bandymus e, subalansuoti pre, pre, prevencinės e, pakto priemonės ir subalansuojančias e, pakte numatytas priemonės. E, na, kalbant apie šalis, kurioms taikomos korekcinės priemonės, reikia mąstyti apie tai, kaip e, drauge mums patai, ištaisyti dabartinę padėtį, kaip išvengti ciklinių mm, situacijų ir nepamiršti ir šal, ypač nepamiršti šalių, kuriams taikomos e, stabilumo ir augimo pakto korekcinės priemonės. Dar viena tema, kuri man ypač rūpi ir, ir kuri galėtų atsispindėti pranešimo e, nuostatose, e, akcentuojama 16 e, e, pranešimo punkte. Tas klausimas toks pats senas kaip ir eurozona. Ar mes turime pakankamai gebėjimų gyvendindami taisyklės kurti ben, bendras žinias ir bendrą patirtį ir šiame kontekste parengti bendrą apibriežti to, kas yra e, er, erdvė veikti savo nuožiūrą valstybėms narėms įgyvendinant biudžetą. Norėčiau aptarti e, pasiūlymus, kuriuos išdėstė Centrinio banko, vakar, ba, Centrinio banko pirmininkas vakarą, atsakydamas į mano klausimą. E, aš uždaviau klausimą apie jo neseniai pasakytą kalbą. Ir aš klausiau apie e, ekonomikos ir pinigų sąjungos pi, pinigų ramščio e, funkcionavimą. Pinigų ramstis turėtų e, funkcionuoti pagal labai griežtas taisyklės, prieš įkuriant e, e, bendrą valiutą. Ir ar pinigų politika ir iš tikrųjų tapo tuo ramščiu, kuriuo turėtų būti, ar jie tikrai remiasi stiprio, stipriai veikiančiomis institucijomis, e, ar, ar nėra taip, kad, kad kai kurios kai kuriais atvejais taisyklių taikomas yra aklas. Aš nesakau, kad mes turime atsikratyti taisyklių. E, reikia pasitikėjimo savimi. Nors aš sakyčiau, kad eurozonos narės, kad eur, eur, eurozonos narių požiūris ne visada yra tinkamas. Ir įtvirtintos nuostatos yra, turi būti įgyvendintos Tačiau aklas taisyklių įgyvendinimas, man atrodo, mus neišves iš tos situacijos, kurioje esame. Todėl manau, kad kiekvienas iš mūsų turi e, daryti pastangas ir iš dvišalių diskusijų suprantu, kad reikia bendro požiūrio, kur, kuris užtikrintų geresnį suvokimą, kaip veikia eurozona. Ir taip pat reikia. E, bendro požiūrio į biudžeto įgyvendinimą. Ne tik post factum, bet ir a priori. E, reikia tokio elgesio, koks, koks modelio, koks pasitelkiamas nacionalinėse valstybėse įgyvendinant biudžetą. Taip pat iškyla sunkumų dėl E, makroekonominių netoligumų e, atiteismo procedūros, subalansavimo procedūros. Nes ta procedūra, nors ir, opti, nors ir optimali, turėtų būti gyven, gyvendinama, e, įtvirtinama kaip būtina. Ir noriu, komisija, ar komisija kartais nepanaudoja tos procedūros tam, kad primestų struktūrinių reformų gyvendinimą valstybėms narėms, e, ypač e, biudžeto perteklių turinčiams valstybėse, valstybėse. Dar viena tema, kurią, manau, reiktų dar apsvarstyti, susijusi su struktūrinėmis reformomis. Kai kurios valstybės narės e, priešimdamosi struktūrinių reformų e, na, vengė tų struktūrinių reformų prieš krizę, tačiau po, po krizės visos valstybės narės yra priverstos e, tas reformas įgyvendinti. Taigi klausimas, kurį reikia užduoti, kokios struktūrinės reformos reikalingos, kokiu ritmu ir, ir jos turi būti gyvendinamos ir, ir kaip jos būtų pagristos. E, taip pat turime bandyti atsakyti klausimą, ar trojkos veikla Graikijoje buvo sėkminga. Tai, tai, tai, tai yra aklavėtė, iš kurios turime išbristi. Kai kuriuose pakeitimuose ir kompromisiniuose pakeitimų pasiūlymuose E, siūlomas labiau įtraukiantis požiūris, akcentuojami didesni valstybių gebėjimai e, imti struktūrinių reformų. Pagrindinės tikslas čia turėtų būti sumažinti biudžeto deficitą ir ekonominį ir taikyti detalesnį ekonominės politikos modelį ir suteikti galimybę visoms valstybėms narėms įnešti savo indėlį ES tolesnį kūrimą. Pavyzdžiui, siekti ekologiško virsmo, e, taip pat įveikti iškilusius demografinius iššūkius. Ir dar keletas Keletas temų, kurias norėčiau aptarti, yra susiję su paskutinė pranešimo dalimi, kur kalbama apie iššūkius mūsų laukiančius ateityje, kaip, kalb, kaip, kaip ir akcentavo koordinatoriai. Aš nekomentuosiu, kokiais klausimais yra sutarimas, kokiais ne, bet noriu pasakyti, kad Yra keturios temos, kurias dar reikia aptarti, svarstant šį klausimą. Pirmoji tema, kuri nekeliama, bet kuri iškilo konstitucinių reikalų komitete. Mano frakcija nepalaikė to klausimo svarstymo. Tai yra klausimas, ar sutartis 126 straipsnis, kurį galima pasitelkti kreipiantis į teisingumo teismą. Tai, tai yra galimybė kreiptis į teisingumo teismą pagal šį straipsnį. Kai kas argumentavo, kad reikia palaikyti tokį požiūrį ir valstybės tapusios pernelyg mm, griežtų trojkos E, priemonių auka turi galimybę dėl to kreiptis į teismą. Aš ne, nebūčiau, aš nepritarčiau tokiam siūlymui, nes toks siūlymas slepia tam tikrą požiūrį. Tai yra atsisakymas e, modifikuoti taisyklės Tai yra tarsi leidimas nesilaikyti taisyklių galiojančių socialinėje srityje, kitose srityse ir e, rinktis te, teis, teismo e, išaiškinimą to, tokioje sudėtingoje ekonominėje situacijoje. E, tokia nuostata buvo numatyta jau Mastrikto sutartyje ir nuo to laiko ji nebuvo keičiama. Aš suprantu, kad tai gali pasirodyti patrauklu, patraukli galimybė, kad teismas gali, teisingumo teismas gali pasmerkti, sukritikuoti trojkos veiklą. Tačiau valstybė narė nusprendusi pasitelkti šią galimybę taip pat gali būti pa, sankci, susilaukti sankcijų savo atžvilgių iš teismo. Ir šiame etape aš norėčiau pasakyti štai ką. E, taisyklių klausimas mūsų teisinėje sistemoje yra labai svarbus, tačiau vertinant dabartinę eurozonos padėtį, juk matome, juk vertinant eurozonos situaciją, tam paaišku, kad vien taisyklių nepakanka, kad eurozona veiktų taip, kad, kad jos funkcionavimas būtų priimtinas visiems ir visus tenkinantis. Dar vienas dalykas, kurį reikia aptarti, ar reikia numatyti, renkti nuostatas, e, kurios padėtų numatytų kurios nors valstybės narės žlugimą. Aš taip nemanau. Dar vienas dalykas susijęs sunkumas. Viskas, kas susijęs su ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniu matmeniu. Kalbėdama apie šios du aspektus, norėčiau priminti Žano Klodo Junkerio nu- nuolatinį pasiūlymą. Mes ne visi balsavimo vienodai palaikydami Žaną Klodą Junkerį, bet matau, manau, kad vertinant tai, kaip jis kalba e, apie ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį, mes turėtume įsiklausyti jo pasiūlymus. Taigi, kalbėdamas apie ekonominę ir pinigų sąjungą, jis mini du dalykus. Visų pirma, tai, kad reikia biudžetinių gebėjimų eurozonoje ir jis akcentuoja socialinį matmenį. Ir aš norėčiau, kad šie du pasiūlymai atsispindėtų ir kompromisuose Ypač e, kreipiuosi į tuos, kurie mano, kad mums reikia toliau gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Ir taip pat, e, kalbant apie biudžetinius gebėjimus, daugybė šešėlinių pranešėjų, bet ne tik jie, reiškia pageidavimą, kad mes remtumėmės tuo, kas jau pasiekta praeitie. Aš pritariu tam. E, buvo taisant pranešimas, buvo keturių pirmininkų parengta ataskaita ir manau, kad tai yra naudingi mūsų tolesnių diskusijų dokumentai. Arba aš, gali, aš turiu tos dokumentus ir taip pat turiu čia parengtą trijų dokumentų e, santrauką. Tai, tai yra su biudžetu susiję dokumentai ir ten projektuojami biudžeto gebėjimai ir kalbama apie, kalbama apie tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą. Galbūt mes galėtume pabandyti ir parengti kompromisą, kuris apimtų ir šiuos aspektus, šiuos pasiūlymus, nes jų dėl jų praeitie jau buvo balsuota. Thank you, Pervanš. Dėkoju, ponė, madam e, e, Pervanš. Dabar EPP E, šešėlinė pranešėja. Dėkoju, dėkoju pranešėjai už labai išsamų tai kai kurių klausimų pristatymą, kurie mūsų laukia. Pirmiausia, dėl e, dabartinės struktūros analizės ir dalyvavimo. Aš tai minėjau keletą kartų ir tai tikrai jūsų nenustebins. Aš manau, kad mums reikia skirti daugiau laiko ir erdvės kompromisiniam ir kompromisinėse pasiūlymuose šiam klausimui. Kodėl mes e, taip katastrofiškai E, buvo pritaikytas ir gyvendintas e, šitas dokumentas valstybėse narėse, nors jį mes taip daug e, ir kruopšiai kūrėme ir dirbome ties juo. Labai tiesiai pasakysiu, EPP pra, praneš, pranešimais, kuris vadinamas Įvertinim, įvertinimu yra tiesiog įvertinimas. Mes e, negalime tiesiog apsiriboti dabartimi ir nežiūrėti į priekį. Mes e, matome ir norime e, žiūrėti, kas, tai, kas bus ateityje ir kaip tai susiję. Ir e, tą dieną po to, kai pasirodo e, dragi, e, visi sužino, kad kažkas jo pranešime patinka ir vienas e, su kitu dalyjasi dragi citatomis Na, džiugu, mes turime pasižiūrėti, ar dabartinė struktūra veikia, jeigu neveikia, tai kodėl ir kokia yra ekonominės valdysenos ateities struktūra. Jeigu norite imtis kitų veiksmų, kuriant ekonominės valdysenos struktūrą eurozonoje, reikia pasitikėjimo tuo. Mes E, neturime e, įgyvendinti dabartinių taisyklių, kurios nėra paremtos e, patikėjimu. Yra sąsaja tarp to, kas vyko anksčiau ir tarp dabartinės struktūros ir tarp to, ką mes turime padaryti ateityje. Šiame kontekste mes neturėtume pamiršti senų e, sunkių užduočių. Mes turėtume pasižiūrėti, koks yra e, eurozonos fiskalinis pajėgumas. Dragi minėjo, kad negalite sukurti perkelimo ES, kurioje atsirastų e, nuolatinės kreditorės valstybės ir nu-, nuolatinės davėjas valstybės. Galima to norėti, bet tai nerealistiška. Ir jeigu mes pasirinksime tokį kelią, baiminuosi, kad mes išjudinsime Europos ekonominės pinigų sąjungos ir Europos sąjungos pamatą. Dar vienas klausimas yra tas stresas ir, ir tai, ką pabrėžia pranešėja, kalbėdama apie infliaciją ir defliaciją. Tai yra 1,87 procento infliacijos. Tai yra nedidelis dalykas palyginus su kitais svarbiais klausimais. Dabar dėl lankstumo. EPP frakcijai visai patinka Europos komisijos pateiktas paaiškinimas. E, tačiau e, tai susiję su e, prevencija ir korekcija tame, toje struktūroje, kurią mes sukūrėme. Taigi e, visiškai logiška, kad kai aptarėme lankstumą ir investicijas, mes, e, turim, mes matome skirtumą tarp šių dviejų šalių grupės. Dabar dėl išimtinių aplinkybių ir kiek laiko mums reikia e, skirti sudarant išskirtinių aplinkybių sąrašą. Man neramu dėl to, kad tikrai prireiks labai daug laiko sudaryti sąrašui tiems dalykams, kurie neįvyks Ir um, mes turime e, nusistatyti struktūrą, kaip mes apibrėšime, kas yra e, išimtinė aplinkybė. Mes manome, kad e, tai, yra, ne, tai svarbu, svarbu yra nepriklausoma analizė. Mes turime sudaryti e, išsamų sąrašą, ar yra E, verta lai, leisti laiką ateities nuspėjimui, kai negalėsime jos nuspėti. Dabar dėl mokesčių klausimo. Taip, mums reikia kalbėti apie tai. Todėl mums ir patiko uh, ta, tas darbas, kurį prisėmė tas specialus uh, mokesčių komitetas. Uh, tai mokesčiai yra ketvirtasis EPS ramstis. Jeigu pasižiūrėtume į sutartį ir į mūsų kompetenciją mokesčių srityje ir kaip tai pasikeitė keičiantis sutartims, tai matome, kad tai yra Europos kompetencija ir mes tikrai turime tai aptarti. Ir klausimas, ar tai tikrai priklauso ketvirtam ramšiui, aš abejoju dėl to. Mes turėsime tai aptarti. Dėl makroekonominio disbalanso procedūros mes turime tikrai kertinių problemų ir turime jas spręsti iš anksto, nelaukdami e, nes reikia imtis skubių priemonių. Esame pasirengę aptarti to detalės, tačiau kalbant apie patį instrumentą, manome, kad jis naudingas, mes nenorime jo atsisakyti. Na ir galiausiai, kai kalbame apie demokratinį uh, teisėtumą ir atskaitomybę, mums reikia rasti pusiausvirą pranešime ir kalbėdami apie kompromisinius um, pakeitimus, mes turime juos aptarti su nacionaliniais parlamentais. Mes turime padidinti Europos parlamento dalyvavimą tame, kai kalbame apie uh, politinės diskusijos pagrindinę liniją. Ir aš matau, kad mums reikia gerinti Europos parlamento dalyvavimą tame. Mes turime užtikrinti ir ne, ne, nepriklausomą analizę. Ir tai susiję su tam tikromis frakcijomis, tarp jų ir mūsų frakcija. Mes pasiūlėme e, įvesti nepriklausomo ekonominio analitiko e, pozi, pareigas. Ir mes Nu, jeigu norime sustiprinti Europos ekonominę pinigų sąjungą, tai mes turime padaryti viską, kas mūsų galioje ir sąžiningai ir vienodai elgtis su visomis valstybėmis. Labai ačiū. Ačiū. Jūs atkreipėte dėmesį vieną labai svarbų dalyką, bet reikia žiūrėti, kokiu mastu visą tai vyks, nes mūsų fiskaliniai pajėgumai yra pakankami, kad galėtumėm sukurti patikimą biudžetą, bet nepamirškite, kad yra regionų, kurie išlošia, yra regionų, kurie pralošia. Bet e, dėl to pati sąjunga nėra kalta. Ir yra numatomos galimybės įvertinti situaciją, bet aš nenuman, ne, išvelgiu didesnės galimybės perkelinėti pinigus. Pirmininkė, sako ponė Langė, taip reikėtų pagalvoti, nes jeigu mokama mažiau negu vienas procentas BNP, tai um, norima gauti daugiau, bet yra šalių, kurios moka daugiau, o gauna mažiau. Ir jeigu mes nesutarsime, kiek, kaip elgsimės, tai galime tiesiog bėgti į savo kiemus. O fiskaliniai pajėgumai, kurie turėtų padėti sudaryti, papildyti ES biudžetą, turėtų atsižvelgti ne tik tai BNP, bet taip pat ir į surenkamų mokesčių paskirstimą. Taigi, kai mes kalbame apie BNP, vienas procentas BNP, kurį mokame, tai čia yra tik tai viena dalis istorijos. Ir tikrai aš negaliu kalbėti vien tik apie tai. Pirmininkas. Na, žinote, mes turime nepamiršti, kad kai kalbame apie BNP procentą, tai uh, turime nepamiršti ir fiskalinio pajėgumo. Taisono pranešime, man atrodo, kalbama apie fiskalinius dalykus, kurie turi įeiti į biudžeto formavimą. ES formavimą. Toliau Aido frakcijos vardu, ar jūs turite ką pasakyti, ne? Taip, aš atsiprašau, sako pirmininkas. Labai ačiū, dėkoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kurie tikrai labai daug dirbo ir mes uh, E, matome labai daug e, pakeitimų. Kalbant apie pranešimą ir apie e, pačius pakeitimus prieš apie susipažinę su, su jais ir prieš pradėdamas kalbėti apie tai, aš norėčiau pakalbėti apie pinigų sąjungos, pinigų pervedimų sąjungą ir apie jo sukūrimą ES biudžete. Tačiau akivaizdu tai, kad e, tokią sąjungą kurti reikia e, remiantis rimtais e, ir skaidriais kriterijais ir turime atsižvelgti į mūsų fondų vystimasi, socialinio sanglaudos fondo vystimasi reikia pasižiūrėti, kokie yra tam tikri regiono rodikliai, pavyzdžiui, ekonominis augimas, BNP ir panašiai. E, jeigu mes čia kalbame apie pinigų pervedimų sąjungą, tai pinigai bus pervedami e, e, ne pagal apčiuopiamus kriterijus ir iš esmės gauna pinigų daugiausia tie, kurie daugiausiai įsiskolinimą. Ir iš esmės E, jie e, neatsakingai elgesi su savo resursais. Ir mes nenorime tokių pervedimų, nes iš tikrųjų tai e, sukelia neteisingas paskatas. Norėčiau grįžti prie paties pranešimo. Aš visiškai prisitariu prie Esadelengė kritikos, prisijungiu prie Esadelengė kritikos, nes pirmoji pranešimo dalis na, iš paties e, pranešimo labai aišku, kad yra įvertinimas ir uždaviniai, iššūkiai. Tai pirmoji dalis tai yra įvertinimas, e, yra nepakankamai išdirbtas. Mes e, neturime jokios rimtos analizės, kas atsitiko per pasarosius 15 metų ir tik, tikrai tai ne, nesiremia šešių direktyvų paketu Taip pat reikia kalbėti apie ekonominę ir mokesčių politiką, kurios mums reikia. Taip pat e, reikia kalbėti apie 3 procentų deficitą ir apie 60 e, procentų e, įsiskolinimą, valstybės įsiskolinimą. Taip pat vis ko sudėtingiau kalbama toje srityje apie tai, kaip yra kuriami, kuriami teisės aktai. E, reiktų e, tokios analizės, kurie nurodytų, kaip viskas turėtų būti, o to nėra. Ir taip pat sunku padaryti išvadas remiantis tuo, kai kalbame apie e, įvertinimą ir apie analizę. E, reiktų, e, neaišku, kaip yra padaryti, e, padarytos išvados, kas nefunkcionavo ir kodėl tai nefunkcionavo. Ir taigi, man atrodo, kad trūksta labai rimtos dalies šiame pranešyje, pranešime. Antras dalykas, tai susijęs su perspektyvomis. Tai yra ekonominės ir politinės ir mokesčių sistemos perspektyvas Euro, e, reiktų kalbėti daugiau apie eurozonos e, ekonominę ir mokesčių politiką ir e, reiktų atsižvelgti į krizės valdymo situaciją. Viskas, ką perskaičiau tame pranešime, iš esmės yra kalba apie krizės suvaldymą ir apie taisyklių diskretišką naudojimą dabartinėje sunkioje ekonominėje situacijoje Europoje. Tačiau, kai kalbame apie taisyklių diskretišką naudojimą, tai reiškia, iš esmės jos nėra taikomos. E, tai reiškia, kad yra suteikta galimybė jų nepritaikyti, jeigu kažkam tai atrodo tinkama. E, tai reiškia, kad jeigu, žmogus, jeigu valstybė įsiskolina, tai jinai gali tas taisyklės neva e, pakoreguoti, prie savo, pritaikyti prie savo situacijos, o tai prieštarauja taisyklėms. Ir visgi kalbama ne apie tai. Ir todėl man šiame pranešime tai kelia nerima ir E, ne, nepatinka man ir tie kompromisai, kuriuos mes svarstome, nes čia kalbama apie tokias nuostatas, kad mes turime labai daug diskutuoti apie tai, mes e, turime e, užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys būtų į tai įtraukti. Tačiau visą tai yra tik eufemizmas tam, kad mes siekiame, kad neva yra ieškoma, kaip apeiti tas taisyklės. E, kodėl nėra taikomos taisyklės. Mes visus neva įtrauksime ir tada, kai įtrauksime, tai tada rasime tokį sprendimą, kad visi būtų patenkinti ir tada mes e, galėsime išleisti labai daug pinigų. Tačiau tokių taisyklių mes nenorime. Ir todėl aš nesutinku su visomis šiomis tendencijomis, kad e, turėtume vykdyti didžiulę diskusijas ir įtraukti visus interesuotus asmenis E, nors aš tikrai e, visiškai pritariu tam, ką sakė Sedelengė. Tai yra, aišku, tos atsakomybės e, savoką reikia stiprinti ir būtų gerai, jeigu parlam, nacionaliniai parlamentai save su tuo daugiau identifikuotų ir atitinkamai laikytųsi taisyklių. Be abejo, E, kritikuoju ir tai, jog čia yra supainioti elementai - krizės valdymas ir eurozonos taisyklės. Ir e, kiek tos taisyklės turi būti taikomos krizės atveju. Ir dabar e, jau yra signalizuojama, kad jeigu vyksta krizė, tai tos taisyklės yra priderinamos ir pačios taisyklės praranda savo prasme. Taip pat man e, nepatinka šitame pranešime ir tuose kompromisuose, kuriuos dabar um, mes matome prie save, kad yra, atsiranda tokių formuluočių, kurios sako, kad komisija turi pasistengti labiau negu iki šiol. Ir uh, taip yra pasakyta labai daug kur. Ir manau, kad tai nesažininga kritika, kad komisija turi pasitempti, nes nepasakoma, kur turėtų pasitempti. Ir reiškia, kad trūksta analizės, trūksta identifikavimo, kur yra tos komisijos klaidos. Ir ar tai yra komisijos klaidos, ar tai tarybos, ar apskritai eurozonos, ar nacionalinių parlamentų. Ir labai banalu yra sakyti, kad viską reikia gerinti kažką reikia gerinti, bet ne, nepasakyti, ką konkrečiai reikia gerinti. E, tokia e, formuluotė, e, tokia formuluotė visi pritars, kad kažką reikia tobulinti, bet ką tobulinti. Todėl aš nepritariu tokiai formuluotė pranešime. Taip pat e, šiame pranešime labai daug priemonių yra numatyta, kurios neturi rimto pagrindo, nes nėra analizės. Taigi E, kalbama apie šimtes taisyklės, e, kurios gali sukelti tam tikrus nenumatytus atvejus, taip pat apie biudžeto e, kompetenciją ES lygmenį, kurį reikia sukurti, apie finansinės taisyklės ir korekti, korekcinės priemonės, kurios buvo įvesto šešių direktyvų paketų, taip pat mokesčių politikos pakeitimų, minimalus atlyginimo įvedimas taip pat numatomas. Mano iš ankstinė pozicija dėl šių visų priemonių yra neigiama. Dėl, pavyzdžiui, mokesčių harmonizavimo. Manau, tokias priemonės reikia pagrysti. Reikia įsivaizduoti, kad mes galėtume harmonizuoti mokesčių politiką ES ir atrodo, kad būtent mokesčiai yra viešųjų paslaugų sąskaita. O viešasios paslaugos, kurias finansuoja vyriausybės, e, nacionalinės vyriausybės, e, yra skirtingos. Ir todėl labai sunku, e, atsižvelgianti tai, užtikrinti mokesčių harmonizavimo ES, manau, tai yra netinkama, netinkamas mąstymas, nes tai yra subsidiarumo klausimas. Taip pat man trūksta skolų išpirkimo straipsnis, straipsnio, nes e, mes dabar kalbame apie e, pinigų pervedimo sąjungą ir mes rėmėmės 125 e, straipsnių. Šiame pranešime E, reikia sakyti, kad mūsų e, tikslas yra e, stabili ekonomika. Mes turime atitinkamai prisimti atsakomybę už tam tikras priemonės o, ir turime pabrėžti, kad mums nebūtinai reikia pinigų pervedimo sąjungos. Ir reikia atsižvelgti į straipsnį 225. Ir dar porą dalykų, kurie man labai patiko. Tai yra pakeitimuose kalbama apie uh, įsiskolinimą ir, ir uh, Įsiskolinimo nuostatos yra uh, tinkamai parašytos ir taip pat ponia Bereš sakė, kad ji nori taisyklių, kurios būtų pritaikytos, jeigu valstybė bankrutuoja. Mes turėtume tikrai labai pabrėžti ir pritarti tam, mums reikia bendros valstybių nemokumo politikos. Ką darome tuo atveju? Tačiau taip pat noriu pasakyti, kad taip, manau, jog mums tai labai svarbu ir mums e, labai trūksta tokių taisyklių, ką darysime valstybės nemokumo atveju. Labai ačiū. Thank you, Mr. Toyer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. E, pirmiausia, norėčiau per Vanš Pereš pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams e, padėkoti Ir mes e, galim, turime tokį pranešimą, kuris e, apriepia socialinius, ekonominius aspektus ir aš manau, kad labai svarbu pastebėti, jog kiekvienas kolega turi savo politinę, e, politinį požiūrį į tai, politinę perspektyvą. Ir ypač norėčiau prisiminti, ką sakė kolega Delangė ir Jūkė. Uh, Aš norėčiau paminėti tam tikrus e, aspektus iš e, Aldės e, frakcijos pusės. Mes manome, tai, tai mes jau minėjome per pirmąjį nuomonių pasikeitimą, kad svarbiausia yra, kad mes remtumėmės tuo geru darbu, kurį per praėjusią kadenciją nuveikė parlamentas. Buvo ypatingasis komitetas, E, su kolega do, e, daktaru Wolf Klins, kurie labai intensyviai dirbo ir e, teigė ir, ir užsėmė finansų ir ekonominę krizę oro zonoje ir pateikė pasiūlymus ekonomikos komitetui parlamente ir pasiūlė, kaip ateityje galima būtų geriau reaguoti ir sukurti tokias taisyklės eurozonai, zonai, kuri, kurios būtų labiau tinkamos ir geresnės ir ateityje ateityje padėtų išvengti tokių krizių mūsų e, e, valiutų sąjungoje. Ir e, buvo sustiprintas stabilumo ir augimo paktas dviejų ir šešių direktyvų paketais ir taip pat buvo pasiūlyta labai daug priemonių, kurias jau minėjo kolega Delangė, kurios yra ir prevencinio, ir korekcinio pobūdžio. Taip pat mes manėme, kad E, dabartiniuose teisės aktuose numatytos peržiūros situacijos, taip pat ir tai, ką mini šitas pranešimas, turi būti nepamiršti, e, tam, nes mes turime tikrai labai nedidelį laikotarpį nuo to laiko, kai yra išleidžiamas teisės aktas ir e, kada mes pradedame jausti to teisės akto poveikį. Tai yra labai trumpas laikotarpis. Ir Mes manome, kad svarbu pristatyti, jog teisės aktų pakeitimai turi uh, turėti tam tikrą terminą, per kurį jie turi parodyti poveikį. Ir tada galima būtų empiriškai pajausti, ar mes uh, pasiekėme norimo tikslo pokyčio ar ne. Ir uh, tikslas turi būti sąlyginai trumpas, uh, proporcingai trumpas. Uh, Pavyzdžiui, e, jau turėjome įvertinti, ar dviejų direktyvų paketas davė norimų rezultatų ar ne. Na, o kalbant apie konkrečią e, situaciją e, krizių krečiamosiose ir reformų, reformuojamosiose valstybėse, tai būtent dėl jų buvo pateikti šitie pakeitimai ir turime pabrėžti, kad atskirose valstybėse mes pasiekėme tikrai teigiamų rezultatų ir Tai buvo padaryta pakeitus ekonominę valdyseną ir taip pat e, tam tikras taisyklės Europos lygmenių. Pavyzdžiui, turime kai kuriuos pakeitimus, kurie leidžia manyti, jog vidutinis nu, valstybių narių naujas įsiskolinimas sumažėjo ir e, smarkiai. Taigi, reiškia, kad yra pasiektas norimas efektas E, nes yra išvengta per didelio valstybių narių įsiskolinimo, jis yra apribotas. Taigi, e, turėdami e, šitos pakeitimus, mes matome, ką intensyviau reikia aptarti. Kitas klausimas yra susijęs apskritai su visa struktūra. Visų pirma, politinėje diskusijoje yra tvirtinama, kad ES ir euro, e, euro e, zona e, visos jos taisyklės prisidėjo prie politinės ir ekonominės situacijos valstybėse narėse. Ir jeigu tiksliau į tai pasižiūrėtume, tai matome, kad kad, kad politiniai ir ekonominiai, politinė ir ekonominė situacija e, valstybėse narėse visgi skiriasi. Ir e, matome, kad e, taupimo politika sukūrė tam tikrų socialinių sunkumų, kai kur buvo ji efektyvi, kai kur ne. Mes visi sutinkame su tuo, kad praėjusią kadenciją buvo nuspręsta, jog valiutų sąjungos sąranga neturėtų būti judinama. Ir taip pat e, pasakėme už centrinio banko nepriklausomumą. Aš tik tai noriu pabrėžti, kad per plenarnę diskusiją, kai pas mus dalyvavo e, ponas Dragi, e, pasiekė tam tikrą pavojingą ribą. Kai kurie kolegos kalbėjo apie labai, labai e, aršiai iškėlė Centrinio banko nepriklausomumo klausimą. ECB e, įstatuose e, yra pagrysta, kodėl ECB turi būti nepriklausomas, taip pat ir Maastrichto sutartyje. Ir ECB turi demokratinį ir teisėtą mandatą tam. Aš kalbu ne ilgiau nei kiti kolegos. Aš e, norėčiau tokių pačių sąlygų, kaip ir kitiems suteiktos, nes visos kitos didelės e, e, frakcijos turėjo pakankamai laiko ir aš norė, turiu mažiausiai dar keturias minutės pasisakymui. Noriu to pačių taisyklių, kurios galioja visiems. Aš žinau, kiek ilgai aš galiu kalbėti. Aš e, neprašau jūsų uh, nutraukti pasisakymą, bent jau stenkite artėti prie savo uh, pasisakymo pabaigos, nes vertėjai turės išeiti po dešimties minučių. Tai prašom tęsti. Aš norėčiau išsiaiškinti šitą klausimą, nes kiti kolegos pranešėjai turėjo tam tikrą laikotarpį ir aš žinau kiek ir dabar man prašoma, mane, aš buvau pertrauktas. Taigi, dar kartą norėčiau paprašyti, kad e, Centrinio banko nepriklausomumas būtų užtikrintas, nes tai yra demokratiškai teisėtas, e, teisėta teisė ir nacionaliniai parlamentai tai ratifikavo. O dabar mes reikalavome, kad centrinis, e, ba, Europos centrinis bankas a, būtų tekojamas tam tikrų politinių sumetimų. Mes turime konkrečią a, užduotį Mes negalime pritarti tam, kas buvo siūloma, mes nenorime, kad valiutų e, sąjunga e, būtų pakeista remiantis e, tom, tradicijomis tų šalių, kurių pol, pinigų politika anksčiau buvo ganėtinai laisva. E, Europos centrinis e, bankas yra sukurtas e, tokių šalių kaip Niderlandai arba Vokietija tradicijomis. Jos buvo pavyzdys, kuriant Europos centrinį banką. Ir mes norime užtikrinti eurozonoje ekonominį bendradarbiavimą. Iš esmės, euro, euras yra nekas kita, kaip svetima valiuta nacionalinėms valstybėms. Ir dabar yra vykdoma politinė įtaka nacionalinėse valstybėse, kaip, kaip reguliuoti savo pinigų politiką. Ir klausimas, kuris buvo iškeltas, e, kas vyksta, kai atskiros valstybės narės, e, vykdydamos savo laisvą politiką, nesilaiko bendrai nustatytų taisyklių. Ir apie tai ir rašoma stabilumo ir augimo pakte. Mes turėtume susitelkti ties tuo ir Alde frakcija e, nori, kad ateityje e, mūsų šita ekonominė sąranga e, funkcionuotų gerai. Taip pat mes turime re, e, užtikrinti makroekonominį stabilumą tinka, atitinkamais instrumentais. Nereikalavome visiško harmonizavimo ir centralizavimo. E, mes manome, kad e, tam tikri e, sutarčių papildymai galėtų sustiprinti Europos stabilumo mechanizmą, to pakaktų. Tačiau centrinis dalykas ir svarbiausias yra tas, kad būtų atsižvelgta į realią ekonomiką ir konkurencingumo stiprinimą atskiruose valstybėse narėse. Tai yra esminis dalykas ir mes e, e, turėtume juo remtis ir prašyčiau pirmininko, kad ateityje, kai bus kalbama apie tokias rimtas temas, visiems, visoms frakcijoms būtų suteiktos vienodos ir lygios sąlygos. Ačiū. Thank you, Aldu. Ačiū. Pasistengsiu ateityje taip ir padaryti, sako pirmininkas. Toliau ponas Matijas, ponia Matijas. Ačiū, Roberto. Kalbėsiu trumpai. Man regis, tikrai būtų gerai, jeigu visi kolegos turėtų vienodas galimybės pasisakyti vienodomis sąlygomis. Manau, kad iš tiesų turime aiškiai suvokti, kas vyksta ir peržiūrėti ekonomikos valdysenos sistemą. Ekonomikos valdymo sistemą. Aš su daug ko sutinku, ką sakė kolegos, bet tikrai mane stebina tai, kad aš turiu peržiūrėti šešių ir dviejų teisės aktų rinkinius. Nes mano kolegos, kurie pasisakė iki manęs, kalbėjo kaip tikri ekonomistai ir viską išanalizavo. Bet, kaip aš suprantu, mes tikrai neturime galimybės pasiekti kažkokių rezultatų, skyrus tai, kad įvertinti dabartinę padėtį. Ir yra trys dalykai. Pirmiausia, ekonominės valdysenos sistema nepasiteisino. Nepakanka vien tik tai patvirtinti taisyklės, reikės vykdyti. Todėl turime elgtis griežtai ir negalime lankščiai žiūrėti į taisyklių taikymą. Pranešėjai taip pat vertina ir analizuoja neigiamą poveikį, kurį įvairios taisyklės gali turėti, lygiai kaip ir jų netinkamas vykdymas. Bet dėja, mes neturime labai daug laiko, kad galėtume tas taisyklės smulkiai išanalizuoti. Vienaip ar kitaip. Akivaizdu, kad rezultatai jau yra juos reikia įvertinti ir tas vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į taisyklių padarytą poveikį. Bet reikia galvoti, kaip buvo taisyklės taikomas, pakankamai griežtai ar pernelyg lankščiai. Todėl ir atsiranda tarsi dvi vertintojų stovyklos, du požiūriai. Dar vienas dalykas, aš manau, kad mes galime susitarti, galime pasiekti kompromisinio susitarimo dėl to, kaip kas turi būti daroma makroekonomikos lygių. Pranešėja skiria skolą, kuri susidarė siekiant stabilizuoti padėtį šalyje ir tolesnę skolą. Bet kaip aš jau sakiau antroje pranešimo dalyje, kalbama apie iššūkius ir ekonominės valdysenos perspektyvas bei tai, ko iš esmės reikia. Todėl, jeigu norime pasiekti kompromiso, reikia atsižvelgti Dar vienas dalykas yra trejato analizė. Yra ko pasimokyti. Ir nežinau, ar galime būti tokie absoliutus optimistai dėl ateities. Nes mes bandome ir toliau taikyti tas taisyklės, kurios praeitėje nepasiteisino. Bet negalima aklai pasitikėti vien tik tai į e, tarptautinių valiutos fondų, pavyzdžiui, ir jo rekomendacijomis. Aš visiškai pritariu kolegoms, kurie sakė, kad Europos parlamentas negali vertinti politinių rekomendacijų, politinių gairių. Mes turime visą dėmesį skirti procedūriniams klausimams. Taip, bet mes dirbame čia tam, kad įvertintume padėtį, o tai yra politinių sprendimų pasiekmes, nes dėl jų susidarė ta dabartinė padėtis. Todėl nereikia galvoti, jog privalome apsiriboti vien tik procedūriniais klausimais. Mes taip nemanome. Ir baigdama noriu pasakyti, pranešėjai, kad tikrai ne dėl visko su ją sutinku, požiūrių mūsų pozicijų skirtumai visiems geriai žinomi. Aišku, reikės kartu dirbti siekiant kompromisinių variantų. Bet viena akivaizdu, kad iškelti tikslai turi būti vertinami pagal dabartinę padėtį. Ačiū toliau, ponas Urtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Urtasan. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, nes jis tikrai labai stengiasi, kad būtų įmanoma pasiekti kompromisinio varianto su šešėliniais pranešėjais. Kai, kurinės, kai kuriais klausimais požiūriai labai skiriasi. Todėl kompromiso paieška nėra paprastas dalykas. Jeigu mes pasižiūrėsime įvairius kompromisinius pasiūlymus, ypač antrajai, tai daug įdomių yra momentų. Kalbame apie tai, kad reikia ko gero galvoti apie bendros valdysenos sistemą, kalbam apie bendrą eurozonos fiskalinę politiką, bet galų gale bendri žingsniai yra absoliučiai būtini eurozonoje, nes visi puikiai žino, kad pinigų sąjunga ateityje nefunkcionuos, jeigu neturėsime finansinio mechanizmo, kuris leistų išvengti šokinių situacijų rinkoje mes negalime vien tik tai galvoti apie aklą pinigų srautų perpaskirstimą, nes tai tik tai e, ves prie dar didesnės pulos. Kitaip sakant, atsidursime užburtame rate. Tai, kas vyko per pasaruosius keletą metų, rodo, kad pačios pinigų sąjungos sistema nėra visai tinkama. Todėl europinių lygių reikia imtis priemonų, jeigu mes nenorime atsisakyti pinigų sąjungos. Ir man reikės veiksmai, kurių turime imtis, yra akivaizdus. Dėl jų sutarėme visi. Aišku, viskas priklauso dar ir nuo ekonominės teorijos, kurią vadovaujamės. pranešime bandoma panalizuoti galimas perspektyvas eurozonos. Aišku, tai labai sunku padaryti. Ypač iki galo nežinant, kokį poveikį buvo duos um, šiuo metu taikomos priemonės. Mūsų frakcija labai aiškiai turėjo nuomonę neįmanoma likviduoti ekonominio nuopulo, nesuteikit be kita ko ir tam tikro veiklos lankstumo. Bet lankščiai veikti buvo leista per vėlai. Reikia galvoti ne tik, ką daryti po to, kai atsidūrėme krize, bet ką daryti iki to, nes kitaip e, visos pastangos bus bevaisės. Ir ko gero mes daugiau savo darysime tomis priemonėmis žalos, nei gausime iš jų naudos. Aišku, Labai svarbu suvaldyti biudžeto deficitą, užtikrinti tinkamus fiskalinius pajėgumus, todėl mūsų frakcijos nuomonė nei dabartinių taisyklių taikymas, nei lankstumo suteikimas pat savaime nėra panacėja. Reikia analizuoti, ką dar galima padaryti. Reikalinga formuoti ir vykdyti anticikliškumo politiką. EFSI yra anticiklinė priemonė, o tai yra, na, absoliučiai jokinga, sako kalbantysis. Mūsų frakcija, taigi, galvoja, kad taisyklės reikia peržiūrėti, viską įvertinti ankstesnės padėties ir taisyklių taikymo rezultatų požiūrių Aišku, mes su e, pranešėja galime dar pasvarstyti, kaip pasielgti. Nes tikrai buvo pasisakusių struktūrinių reformų, e, o kitais atvejais struktūrinių reformų dar reikia. Bet buvo ir tokių reformų, kurios e, davė katastrofiškų rezultatų. Todėl reikia galvoti apie visus aspektus. Pranešėjo mini labai įdomių dalykų. Pirmiausia, makroekonominio disbalanso procedūra ir priemonių rinkinys. Bet nemanau, kad mes turime visą dėmesį skirti vien tik toms šalims, kurių biudžeto deficitas per didelis. Aš manau, kad reikia žiūrėti ir į tas, kurių biudžeto, def, e, biudžetai yra pliusiniai. Nes būtent dėl šitų dviejų polių ir susidaro didžiausias disbalansas. Todėl reikia bendro vertinimo. jūs kalbate ilgiau negu aš ir jūsų niekas nenutraukia, sako ponas Erūrinas. Kągi, aš tuoj baigsiu, sako kalbantysis. Po minutės baigsiu kalbėti, sako ponas Urtasun. Nesu tikras, sako pirmininkas, kad jūs nekalbėjote ilgiau. Pirmininkė, aš vieną dalyką noriu pasakyti. 30 sekundžių suteikite man. Taip pat e, kolegė, viena kolegė minėjo apie skolą ir buvo įdomu išgirsti, kad yra skola, kuris susidaro tam, kad būtų galima išpirkti kitas skolas, e, suteikti pagalbą ir yra skola, kuri susidaro dėl to, kad bandoma sumažinti pirmąją skolą. Bet daugiau gal ir nebekalbėsiu, sako ponas Urtasun pasakiau pagrindinius dalykus, kurie labiausiai rūpia mano frakcijai ir a, dėl kurių mes turėsime labai rimtai dar svarstyti kompromisinius variantus. Ačiū, ponas Markozanai. Ačiū kalbėsiu Marko Val, šešėlinio pranešėjo vardu. Jis atsiprašė, kad negali ateiti į posėdį, nes jis dalyvauja biudžeto kontrolės komiteto darbe. Keletas bendrų pastebėjimų. Visų pirma, padėkos pranešėjai už visą jos nuveiktą darbą. Tačiau darbas dar tikrai nebaigtas, nes manau, kad dar nepradėjome išsamios analizės. Labiausiai akcentuojama būtinybė lankščiau e, taikyti galiojančios sistemos nuostatas, nesuvokiant, kad ta sistema neveikia. Ir būtent tai reikia keisti ir, ir tai ir prieštarauja bet kokiems siūlymams lankščiau interpretuoti galiojančios sistemos taisyklės. Tos taisyklės kaip pamatėme, netitinka e, tų užduočių, kurio, kurias išspręsti jos buvo sukurtos. Lankstumas e, reikalingas valstybės narėms ir kalbama, lakstumas akcentuojamas ypač vertinant prevencinę pakto dalį. Manau, tai labai rizikinga, nes jeigu tai darysime, mes tik dar labiau supriešinsime dvi, dvi šalių grupės Europos Sąjungoje. Todėl mes siūlomas požiūrį, kurį e, išvirtiname savo teikiamuose pakeitimuose ir ten siūlome peržiūrėti iš esmės stabilumo ir augimo paktą, dviejų ir šešių direktyvų paketus ir reikia atsisakyti e, fiskalinės drausmės sutarties. iš esmės šalis tai ir daro, jos taip elgesi. Galbūt tuo keliu ir einame. Gal iš tikrųjų bus atsisakyta fiskalinės rusmės pakto. Mes siūlome ir mano frakcija skeptiškai vertina Junkerio pasiūlymą ir, ir jo galimybės pritraukti investicijų ir užtikrinti augimą ES viduje. Maname, kad būtų naudinga pasirinkti štai kokį požiūrį suteikti reikalingą lankstumą ir užtikrinti, kad būtų investicijos į mokslinius tyrimus ir, ir neskaičiuoti tokių investicijų apskaičiuojant šalies biudžeto deficitą ir taip pasipriešinti dabartiniams tendencijams, taip paskatintų ir viešojo sektoriaus investicijas ir taip atkurtume pasitikėjimą ir pritrauktume ir privačių investicijų. Manau, kad tokius, tuos pasiūlymus turime atidžiai apmastyti. Dar vienas dalykas, ko pasigendame, tai platus ir išsamus socialinio poveikio įvertinimas. Vykdomas fiskalinės politikos e, socialinis poveikis. Reikia kiekybiškai įvertinamų socialinių kriterijų, kurie galėtų padėti vertinti socialinę situaciją. Dar viena spraga, kurią man, manome reikėtų užpildyti, tai demokratiška atskaitomybė. Reikia užtikrinti tinkamą demokratišką tų priemonių kontrolę, nes jų poveikis yra labai ženklus žmonių kasdieniam gyvenimui. Taip pat toliau mes manome, kad Europos parlamentas turi būti labiau įtrauktas, nes nepamirškime, kad tai yra vienintelė tiesiogiai renkama institucija, renkama piliečių. Europos parlamentas yra žmonių balsas Europos mastu. Ir galiausiai mes pranešime pasigendame tikslių paskaičiavimų ir um, pasiekiamų rezultatų apskaičiavimo, sektinų rezultatų. Pa, nes ten patikti skaičiavimai yra labai suvelti. Reikia remtis BVP, tačiau potencialų siektiną BVP lygį labai sunku apskaičiuoti nes e, reikia atsižvelgti į, į, į biudžeto koregavimą, kurį valstybės turi, e, yra raginamos daryti. Galiausiai reikia pripažinti, kad pranešėja e, padarė žesų eidama į kompromisus, mes tai vertiname ir sutiko daugiau dėmesio skirti analizai, ypač pertekliaus ir deficito valstybėse ir konkrečiai įtraukė nuorodą į Vokietiją. Mes uždavėme komisijai konkrečius klausimus dėl Vokietijos pozicijos, nes tai be abejonės dar labiau išryškins skirtumus. Ir mes, todėl mes manome, kad reikia e, akcentuoti, kad Vokietija yra pertekliaus situacijoje. Taip pat nepamiršti ir finansinės sektoriaus, ir krizės kainos. Mano frakcija tikisi, kad būtent ta kryptimi e, bus einama rengiant kitą projekto redakciją ir mes e, teiksime pasiūlymus, nes mes negalėsime paremti pasiūlymą, kuriame nebus asminių punktų. Pirmininkas E, dabar pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio, bet prašau kalbėtų neviršti vienos minutės pasisakymą. Ponas Notis Mairė. Vieną minutę, bet noriu pakomentuoti 22-23 pakeitimus dėl interesų konflikto Europos centrinio banko veikloje. Bankas negali būti nepriklausoma E, monetarnė pinigų politikos institucija viena vertus ir kita vertus būti trejato nariu. 2015 vasario sausio 24 Teisingumo teismas išsakė savo nuomonę šiuo klausimu. Antradienį plen... plenarnėme posėje mes patvirtiname nuomonę E, šiuo klausimu. Mes turime atsižvelgti į Teisingumo teismo nuomonę tuo klausimu. Negalime leisti, kad ECB ir toliau, rūp, pažiūrėjau, imtųsi tokių priemonių kaip kiekybinio skatinimo priemonės. Tai yra pinigų politikos priemonės. Ir jos turi būti atskirtos e, nuo veiklos E, trejato struktūroje. Aš išvelgiu čia aišku interesų konfliktą. Vakar neturėjau galimybės užduoti šio klausimo ponui Dragiui. Norėjau paklausti, kada ECB rengėsi pasitraukti iš trejato veiklos, kad e, patenkintų Europos parlamento e, e reikalavimus ir, ir atsižvelgtų į Luxemburgo teismo e, nuomonę. Ačiū pasistengsiu trumpai dėl situacijos aptarimo. Grįžime prie bazinių dalykų. Konkurencija tarp, tarp vienodų partnerių bendroje rinkoje su e, bendra valiuta niekada neužtikrins, nesukels konvergencijos, tai buvo aišku nuo pat pradžių. Ir tą pat patvirtino Europos komisijos analizė, tai buvo pavadinta EU e at 10 ES prie 10 ir e, buvo pateiktas pasiūlymas iš e, teisės e, grupės sumažinti, remtis BVP. Tad mes turime E, nesiremti kažkokiamis paprastomis e, žiniomis, kaip, e, kaip pavyzdžiui, pinigų pervedimo sąjunga. Kalbant apie tai, kad turime patikrinti, jog tai, kas, kas nevyko, patvirtinkite, kai pasižiūrite į pasiūlymus trojkoje ir į tam tikras korekcijas šalise. Kai, šali, kai kurių šalių BVP sumažėjo 2 procentais, o jūs kalbate apie 7 procentus. Kai jūs siūlote korekcijas nuo 5 iki 7, iki 26 metų, tai tos rekomendacijos gali būti netinkamos. Daliau dėl pono Luk, e, dėl mokesčių. Aš sutinku su tuo, kad mokesčiai turi padengti uh, uh, tam, tam tikrus skirtumus, kaip kompromisą valstybėse narėse. Uh, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, mažinamos pensijos, o iš 20 didžiausių įmonių uh, 20 moka mokesčius. Yra skirtumai tarp mokesčių sistemų valstybėse narėse. Ačiū, ponė Anemas. Ačiū, pirmininkė. Vieną minutę užtruksiu. šitas pranešimas toks, koks kaip yra dabar, yra nepriimtinas. Ponas Luka sakė lygiai tą patį. 27 skirtingos 28 skirtingos ekonomikos ir bendroje rinkoje e, vis tiek išlieka atskiros, atskirai valdomos ekonominės zonos. Ir negali, negalima rasti visiems tinkančio sprendimo. E, tai yra politinė sąjunga Ir mm, kai viskas yra primetama iš rytų Europos e, padėties, matėme, kokia katastrofa tai tampa. Ačiū. 101 e, straipsnėje sakoma kai kas kita, tačiau dabar diskusijos tam, e, diskusijai laiko neturime ir dabar noriu suteikti žodį per Vanš Perės. Merci beaucoup. Euh, on voit combien est-ce que cette discussion est importante. Ačiū. Mes matome, kokia tai rimta diskusija ir kiek dar darbo reikia nuveikti. Daug buvo pasakyta dėl e, situacijos diagnozavimo. Ir aš nustabusi, kad tiek, daugelį, tiek daug iš jūsų nemanote, kad jūsų pozicija yra atspindėta pranešime. Mes kalbėjome apie profesorius Klimts atliktą uh, darbą. Taip, aš tai sveikinu. Aš e, tuo metu buvau pranešėja ir aš e, pritariau šitai išvadai ir mes apie tai pas, pamastėme pranešime. Ir dabar neturiu laiko peržiūrėti visus komentarus, tačiau norėčiau tarti keletą pagrindinių uh, minčių. Mes visi kalbėjome, kad yra labai sunku nustatyti, ką konkrečiai reiškia šios išskirtinės aplinkybės. Pasižiūrėkime į kompromisą. Dėl 20. E, 20E straipsnio. E, ten yra išvardintos išskirtinės aplinkybės. Aš tikiuosi, kad mes dėl to galėsime susitarti. Atsakydama ponui Tioireriui, jo klausimą dėl e, vykdytos valstybės nesne politikos neigiamo poveikio. E, šį aspektą reikia e, žinau, vertinti ir aš esu pasirengusi tai padaryti. Mane šiek tiek šokiravo kolegos jūsų išsakyti vertinimai dėl to, kad mano patikti kompromisai yra socdemų kompromisai. Atvirai kalbant, vertinant mano pradinį tekstą ir patiktus kompromisus, Man atrodo, kad čia įveiktas milžiniškas e, kelias ir aš tikiuosi, kad ateityje e, šešėlinių pranešėjų e, posėdžiuose jūs tai ir vertinsite. vertinsite. Jūs daug kalbėjote apie Europos centrinio banko nepriklausomumo garantijas. Ne, neradau nei vieno nuostatos nei pranešime, nei pasiūlymuose kurios kažkaip tai galėtų pakengti tam nepriklausomumui. Ir atsakydama e, kolegai iš Graikijos, ir jeigu laikantis ECB nepriklausomumo nuostatų, remiantis Teisingumo teismo išsakytą nuomonę, e, kad, kad ECB vykdo e, kiekybinio skatinimo program, pro, priemo, programą, tai negali būti suvokiama kaip, kaip, kaip netinkama priemonė. Todėl aš manau, kad kad, pavyzdžiui, komisija turėtų būti stebėtoje toje struktūroje, ne, ne, o ne ekonominės politikos, piniginės politikos vykdytoje. Uh, Aš ne, nesakysiu visiems e, detaliai jų užduotus klausimus dėl stabilumo ir augimo pakto prevencinės ir korekcinės pusės, e, dėl, dėl to, kaip traktuoti valstybės, kurio, kur, kurios turi perteklių ir kurios išgyvena ir kurios turi deficitą. Bet aš tikiuosi, kad mums pavyks laikytis terminų pirmininką, kuriuos esate patvirtinę draugę su koordinatoriais. Ačiū už aktyves, intensyves diskusijas ir tam paaišku, kad reikės dar imtis tolesnių žingsnių. Aš mm, norėjau ir pats pasisakyti, bet nebeliko laiko. Ir aš išsakysiu savo e, nuomonę pranešėjai dvišalių pagrindų ir man, tie, galbūt tie skirtumai, kurie šiandien buvo, iš kurie išryškėjo, nėra tokie dideli, kad jų nebūtų įmanoma įveikti. Nežiūrint į sudėtingas įvykusias diskusijas, aš lieku optimistu ir manau, kad parlamentas sugebės rasti poziciją, kur, kur, kur, kuriai pritars didelė uh, dauguma ir kad visos frakcijos konstruktyviai dirbs siekdamos šio tikslo. Ir taip pat noriu priminti, kad pirmininkų suigoje buvo akcentuota, kad parlamento darbas parlamento darbe reikėtų atsižvelgti ir į e, šio pranešime, pranešime suformuluojamas nuomonės. Todėl mes turėtume dirbti konstruktyviai kad būtų parengta tokia pozicija, kuri būtų nusekliai atitiktų tai, ką mes jau daug pasakome praeitie, taisant pranešimo, taip pat bereš renktą pranešimą anksčiau. Bet dabar yra 2015. Ačiū visiems. Žinote, dabar būtų ar karašti. Balsuoti turėtume balandžio 15 dėl šio pranešimo. Ir aš raginu šešėlinius pranešėjus atsiž... nepamiršti to, žinau, kad tą ir ketinite dabar daryti. Ačiū. Susirenkame 15 valandą. Pas mus ateis Lordas Hilas. Prašau visų e, ateiti posėdį laiku, nes mūsų laukia svarbios diskusijos su komisijos nariu Hilačiu.